dėl pakeitimų? Ne, tuomet periname prie kalbų režimo. Buvo pridėtos danų ir rumūnų kalbos prie e, įprastinio kalbų režimo. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Norėčiau priminti visiems, jog kuomet kalbėsite, jūs filmuos kamerą. Trečias darbo tvarkės punktas - posėdžio protokolų tvirtinimas. Jeigu nėra jokių komentarų, posėdžio protokolai patvirtinami. Dabar ketvirtas darbo tvarkės punktas - sąjungos bendrajam biudžetui taikomas finansinės taisyklės. Žodis kolegijai. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι προσωπική υπόθεση. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už man suteiktą žodį. Nieko asmeniško, bet kai matau tas visas, tos visus reikalus, kurie yra susijęs su asistentais ir vietos personalu, negaliu sulaikyti nepateikus įsiūlymo. Manyčiau, kad reiktų keisti procedūrą. Procedūra galėtų būti tokia, tie padėjėjai, e, jiems padėjėjams galėtų būti taikomas apavainamasis procesas. Kitaip tariant, kandidatai pateikia savo dokumentus, jie yra patikrinami, peržiūrimi, o procedūros pabaigoje galėtume tiesiog pasirašyti sutartį su jais. Tai būtų aišku visiems ir labai paprasta. Ir manau, norint pasirašyti sutartį, ta sutartis turėtų būti pasirašoma su deputatu. Ir taip pat, aišku, reiktų žinoti su darbo teisė susijusius teisės aktus. Ir apie tai informuoti vietos organizacijas. O paskui galėtume veikti taip. Dokumentai pateikiami. E, finansų generaliniam direktoratui. Ir jeigu jie nepriimami, tai tuomet susidaro paradoksas. Europos parlamento narys turi mokėti atlyginimą tavo asistentui, nes yra laikoma, kad viena vertus darbuotojas tas padėjęs jau pradėjo dirbti, bet kita vertus lėšų negaunama, nes finansų generalinis direktoratas dar nėra patvirtinęs tos sutarties. Taigi mums e, kyla tam tikros e, pareigos ir jos nėra abipusės. Maničiau, kad procedūra turėtų keistis. Reikėtų, kad būtų laikomasi, kaip jau sakiau, apa procedūros. Ir kai jau finansų generalinis direktoratas pateikia savo sutikimą, tik tada turėtų būti pasirašomas, pasirašomas sutartis. Antra, norėčiau, kad būtų paying agent klausimas peržiūrėtas. Europos parlamentas turi agentūrų ir biurų visose šalise. Manau, kad vietos asistentams darbo užmokestis turėtų būti mokamas tiesiogiai iš Europos parlamento. Tai galbūt visai nesunku, nes galime, mes galime mokėti tą darbo užmokestį, mes žinom, kokio jis yra dydžio, asmuo turi banko sąskaitą, bet gali kilti uh, rūpeščių dėl socialinių mokesčių ir mokesčių, kuriuos reikia mokėti valstybei, kur dirba asistentas. Manau, kad vietiniai parlamento biurai galėtų mums čia pagelbėti, nes jie irgi turi savo personalą ir moka ten tos socialinius mokesčius ir kitus. Tas vadinamasis paying agent um, mokėtojas e, turėtų mokėti, bet aišku, gali atsitikti visko, jis gali, tarkime, subankrutuoti. Ir tuomet Europos parlamento narys e, yra paraginimas, paraginimas mokėti darbo užmokestį, nors jis už situacijos susidarimą nėra atsakingas. Tokiu atveju neturėtume mes būti laikomi atsakingais. Ir man netrodo priimtina, kad e, mes būtume laikomi atsakingais. Vakar balsavome dėl Europos parlamentų privilegijų atsakomybės ir manyčiau, kad reikėtų peržiūrėti padėjėjų procedūrą. Ačiū. Ähm, Ačiū. Daug metų truko visos tos procedūros. 2009-aisiais buvo susiklošius pakankamai sudėtinga situacija. Nepriimkim sprendimų pernelyg greitai, nespręskim labai greitai dėl, dėl pasikeitimų, turime padiskutuoti su administracija. Biurai įvairiose sostinėse be abejo turi savo darbuotojus ir administracijos darbuotojus, ir komuni už komunikaciją atsakingus, mažiau ten yra finansinio sektoriaus darbuotojų. Uh, Na, aš sakyčiau, kad turim laikytis atsargumo principų. Čia toks dalykas, kurio pirštų spraktelėjimų nesutvarkysi. Turime iš pradžių detaliau tos visus klausimus e, panagrinėti. Kolega Marijas, prašau. Pone pirmininkė, aš nemanau, kad reiktų priimti sprendimą jau šiandien Bet manau, kad e, tiesiog reikia peržvelgti tą problematiką, pradėti diskusiją, dialogą su Europos parlamento administracijos kompetentingomis struktūromis ir dar kartą pabrėžiu, jeigu turime e, tokias funkcijas ir atsakomybę, tai viskas tvarkoja, bet reiktų, kad mes būtumėm e, atsakingi už šią procedūrą. Dėkoju. Tagesordnungspunkt 4. Dabar perėsime prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Tai yra mūsų bendras posėdis kartu su biudžeto komitetu. Sveikinu savo kolegas iš to komiteto. Kolega Ašvot yra pranešėjęs šiuo klausimu. Aš esu taip pat savo komiteto pranešėja, mes dalyvavome triloge e, šiuo klausimu, sulaukėme daugelio jūsų paramos, esu dėkinga jums už tai. 6.25 dieną vyko, 16.25 vyko trilogas, e, tęsiasi kiekvieną kartą 4 valandas, 176 straipsnius peržiūrėjau yra per 300. Mes žinome, kokią naują formuluotę siūlo komisija ir taryba 38 straipsniui. 111, 114 yra jau peržiūrėti taip pat straipsniai spalio 16 dieną ir sutarėme, kad 59 straipsnis, kur kalbama apie interesų konfliktą, 69 AC antroji dalis 62 antroji įtrauka AA e, irgi buvo peržiūrėti, radom sutarimą. Taip pat susitarim dėl 68, 69, 80, 83. Kalbėjome apie sponsorystės klausimą, apie subsidijas ir pagalbą. Ir taip pat susitarėme dėl to, kas vadinama prancūziškai reži davos, 86 straipsnis taip pat buvo peržiūrėtas. 69.6 kol kas nesu, dėl to straipsnio kol kas neradom sutarimo. 31.2 ir kai kurie kiti straipsniai, kur kalbama apie rezultatų rodiklius, kaip mes juos turime integruoti į biudžeto reglamentą, dėl to dar sutarimo nėra. Du taškas septynis straipsnis taip pat labai svarbus, nes nekalbam apie finansinius instrumentus ir apivartinius fondus. Ten išdėstyta visai lės savokų. nepavyko sumažinti ir to, ką komisija vadina lankstumo priemonė. Delegacijos. E, užduočių delegavimas, ką kartais daro komisija ir kitos institucijos, vėlgi yra aktualus klausimas, dėl kurio dar kol kas nesutarta, tai tebelieka aktualios temos, nes e, artimiausiais metais tas to delegavimo bus ko gero vis daugiau Taip pat e, siekiama didesnio skaidrumo susijusios su subsidijų gavėjais. Taip pat e, norima, kad būtų tinkamai apibrieštos privačios investicijos. 75 straipsnis, ne dėl visko pavyko sutarti. 115, 175, 122. Vėlgi dėl kai kurių aspektų nusileido Europos parlamentas. Aš Pavyzdžiui, dėl audito ne, nenorėjau nusileisti visais klausimais. Buvo paminėti dar kiti straipsniai 23, 24, 28, 121. Juos taip pat peržiūrėjome. Vidaus audito klausimai. Įmonės pašto dėžutės, kurios taip pat gauna ES subsidijas, visa, visi tie klausimai dar nėra išnagrinėti. Kai dėl fiksuotų sumų, vėlgi, tas klausimas dar kol kas nesureguliuotas. tos fiksuotos sąnaudos vėlgi yra tie dalykai, dėl kurių mums dar reikės papildomai aiškintis. Senos formuluotės 88 iki 114 straipsnio vėlgi e, kol kas liko nesutvarkyti klausimai, reikės prie jų dirbti kitą kartą. Um, Prižet Ashwood, ačiū pirmininkė už išsame ataskaitą. Dar kolegoms norėčiau pasakyti, kad iš pat pradžių komisija tikėjosi, kad visą šį darbą baigsime iki spalio pabaigos. Dabar spalio pabaiga artėja, vyko šeši e, trišaliai dialogai. E, na, manau, kad mes taip gerokai įpusėjome, tai sakau su viltimi, bet vis dėlto dar liko daug darbo. E, Yra nemažai pasikartojančių temų, kurias nagrinėjome, kurias turėtų žinoti kolegos. E, tai yra probleminiai klausimai, prie kurių dar reikia padirbėti. Tai yra veiklos rezultatų biudžetas, e, dotacijos, subsidijos, naudos gavėjai, tam tikrų lėšų sujungimas. Tai yra tie klausimai, kuriuos nagrinėjome. Ir labai puikiai suprantame, kad kiti komitetai, ypač regijai ir žemės ūkio komitetai, mm, beveik baigia nagrinėti omnibus reglamentą. Ir e, gali kilti problemų, jeigu bus dėlsiama. Jie tikisi, kad jų reglamento pakeitimai įsigalios sausio pirmą dieną bet man atrodo, kad mes mažai turime galimybių paspartinti savo darbą, negalime e, nukirsti kampų. E, <clears throat> kaip jau sakiau, dar liko daug darbo ir kolegos turi žinoti, kad net kai ir baigsime dėrybas dėl naujo reglamento, jis dar turės būti išverstas ir jį dar turės patikrinti juristai lingvistai. Taigi, Kalbant apie grafiką, na, kalbėdamas optimistiškai, galiu pasakyti, kad galbūt baigsime gruodžio pabaigoje. Ačiū dabar, ponia Ajala. Ačiū. Dėkoju pirmininkiai, dėkoju už išsame ataskaitą. Norėčiau e, kai ką pasitikslinti. Tai mano klausimas susijęs su taisyk, įvairiomis taisyklėmis, e, su, pavyzdžiui, Europos ryšių e, infrastruktūros priemonė. Tai yra mano mėgiama tema. Kai pastarąjį kartą klausėmės e, ataskaitos, aš supratau, kad mes turėsime galimybę nustatyti savarankiškas, e, autonomiškas taisyklės, kurios neturės įtakos tam didžiajam dokumentui. Ir norėčiau dabar išgirsti jūsų patikinimą šiuo klausimu, nes priešingų atveju sulauksime didelio spaudimo iš kolegų tais klausimais. Tik noriu pasitikslinti, ar taip ir yra? Na, mes galėtume dirbti įprastu uh, tempu, nagrinėdami kitus klausimus ir netapti kitų kolegų nagrinėjamų reglamentų ir dokumentų įkaitais. Taigi norėčiau e, gauti patikinimą, kad e, galime balsuoti ir tęsti darbą su kitais dokumentais. Na, problema yra susijusi su darbo tvarka. Mm, problema ta, kad tam tikri straipsniai yra nagrinėjami pačioje diskusijų pabaigoje, pavyzdžiui, antras, šeštas, septintas straipsniai. Ir, e, ir pirmininkų sujuga buvo užsiminta apie Žemės ūkio komitetą, taigi klausimas, kaip mes atskirsime šios klausimus. Na, Komisija galvoja, kad gal pavyktų lapkričio mėnesį baigti diskusijas. Jeigu pavyks dirbti tokiu tempu, tai gal ir bus įmanoma, bet. Na. Ginčytini klausimai jau buvo išspręsti tinkamu metu, dabar liko keletas principinių dalykų, dėl kurių nesusitarta. Lapkričio 7 ir 8 dieną mes Esame numatę po keletą valandų e, trilogams. Tikiuosi, kad tada jau darbas bus beveik baigtas. O kalbant apie politinius klausimus, turėsime pasigilinti į princip... tam tikrus esminius klausimus. Negali, nepavyks tų klausimų išspręsti, nebalsuojant biudžeto ir biudžeto kontrolės e, komitetui. Mums taip pat reikės parengti uh, pasiūlymą dėl rezoliucijos. Na, tikiuosi, kad jau kitą savaitę bus smarkiai pasistumėta ir tikiuosi, kad e, lapkričio viduryje arba pabaigoje jau baig, baigsime savo darbus. Na, ne mūsų kaltė, kad mes taip e, vėluojame, mm, taryba čia šiek tiek užtruko. Turime mes 720 pakeitimų, taryba 1000, daugiau negu 1200. Labai tikiuosi, kad pavyks viską išspręsti, nors turime dėrėti su įvairiais subjektais. Ir taryboje tai turi būti patvirtinta vienbalsiai. Na, nenorėčiau dabar nieko remti prie sienos ir mm, sakyti, kad jūs jau čia turite nusileisti. Aš manau, kad e, galėsime užtikrinti, kad bent jau ši dalis įsigalios e, sausio pirmą dieną. Bet e, vėliau turės dar dirbti juristai lingvistai. Na, tą dalį gal baigsime iki sausio pirmos dienos, vėliau įsigalios kiti straipsniai. Mes daug apie tai galvojame, apie tai diskutuojame, tikiuosi, kad per kitus du trilogus reikšmingai pasistumėsime pirmin. Taigi baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Jeigu niekas daugiau neturi pastabų, jei ne, tada periname prie penkto darbo tvarkės punkto jaunimo užimtumo iniciatyva. Derek Von, prašau pristatyti šį klausimą. Ačiū pirmininkė. Manau, kad galėsiu šiuo klausimu kalbėti trumpai. Yra parengta nemažai pranešimų tą pačią temą per pastarosius mėnesius. Turime ir Europos auditorumo ataskaitą, taip pat turime nuomonę dėl jaunimo garantijų schemos, taip pat jaunimo užimtumo iniciatyvos, kur buvo kalbama apie jaunimo užimtumo garantijų sistemos finansavimą. Manau, kad pagrindinis dalykas, kurį visada sakome šio klausimu, yra tas, kad jaunimo garantijų sistema ir jaunimo užimtumo e, iniciatyva įsibėgėjo labai lietai. E, nors buvo tos programos įvestos labai greitai. Ir manau, kad būtent dėl to greito įvedimo valstybės narės neturėjo tinkamų struktūrų, kad galėtų tinkamai įgyvendinti tas iniciatyvas. Vis dėlto, nepaisant lietos pradžios, e, situacija greitai pagerėjo ir programos buvo veiksmingos. Na, jei pažiūrėtumėte e, į skaičius, pamatytume, kad jaunimo nedarbas sumažėjo nuo 23 procentų iki maždaug 16 procentų. Ir manau, kad tikrai jaunimo užimtumo iniciatyva e, davė naudos daugeliu valstybių narių. Tai yra gera žinia, bet žinoma, dar reikia daug padirbėti. E, svarbu, kad tai būtų finansuojama ne iki 2020 metų, bet ir ilgiau ir Taip pat reikėtų tobulinti ir duomenų rinkimą. Na, tie duomenys, kuriuos mes turime dabar, yra tokie labai, labai menki, e, reikėtų tobulinti duomenų rinkimą. Tačiau apskritai, pirmininkė, manau, programa labai vertinga ir mes norėtume ją, kad ji tęstusi ne tik iki 20 metų, bet ir gerokai ilgiau po to. Dėkoju. Lapkričio 10 diena yra pakeitimų teikimo terminas. Komitete balsuosime lapkričio 27 dieną. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Atrodo, niekas kalbėti nenorėjo daugiau. Tikiuosi, kad atsinešėte kolegos balsavimo korteles. Jeigu turite dar jas kažkur susirasti, pats vaikas tai padaryti. Nes perėsime prie šešto darbo tvarkės klausimo, dėl jo balsuosime. Tai yra Europos politinių partijų, Europos politinių fondų statutas ir finansavimas. Gavome visai nemažai pakeitimų, apie 70. Tai buvo šiek tiek netikėta, kadangi laiko buvo nedaug. Mes e, kalbame čia apie minimalę peržiūrą. Jūs mane skyrėte pranešėję šiuo klausimu. Ir kreipiausi į administraciją, klausdama, ar mes dar ką nors galim spėti nuveikti šiuo tuo tekstu. Gavome du pakeitimus iš administracijos taip pat, kuriuos aš įtraukiau į dokumentą. Tai yra pirmiausia pakeitimai susiję su auditorumais ir kadangi laiko buvo nedaug, tai pasitelkiau visą savo kūrybiškumą peržiūrėjom biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimą, reikalavimus esamus ir aš kaip pranešėjai pabandžiau pateikti tam tikrus pakeitimus, kurie pakankamai riboti. Ar galim balsuoti? Tai tą ir padarykim. Reikėtų pasižiūrėti, kiek kolegų deputatų dalyvauja posėdėje. Gal galėtumėt paspausti balsavimo mygtuką, kad galėtume pasitikrinti, kiek mūsų yra posėdėje. 20. Dėkoju. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė atmesta 25 už, prieš susilaikė atmesta 26 už, prieš susilaikė atmesta 27 už, prieš susilaikė atmesta 28 už, prieš susilaikė atmesta 29 už, prieš susilaikė atmesta 30 už, prieš susilaikė atmesta 31 už, prieš susilaikė atmesta 32 už, prieš susilaikė atmesta. 33 už, prieš susilaikė atmesta. 36 už, prieš susilaikė atmesta. 35 už, prieš susilaikė atmesta. 34 už, prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuosime dėl bloko pakeitimų iki pat 54 straipsnio regis. Negalima taip ir 37 tokia atvykas už, prieš susilaikė atmestą, 38 už, prieš susilaikė atmestą, 39 už, prieš susilaikė atmestą, 40 už, prieš susilaikė atmestą, 41 už, prieš susilaikė atmestą, 42 už, prieš susilaikė atmestą, 43 už, prieš susilaikė atmesta. 44 už, prieš susilaikė atmesta. 45 už, prieš susilaikė atmesta. 46 už, prieš susilaikė atmesta. 47 už, prieš susilaikė atmesta. 48 už, prieš susilaikė atmesta. 49 už, prieš susilaikė atmesta. 50 už, prieš susilaikė atmesta. 51 už, prieš susilaikė atmesta. 52 už, prieš susilaikė, atmesta 53 už, prieš susilaikė, atmesta 54 už, prieš susilaikė, atmesta 55 už, prieš susilaikė. Tikrinamės dėl 55 elektroninių būdų. Baigiame balsuoti. 55 patvirtintas. 56 už prieš susilaikė atmestas. 56 už prieš susilaikė patvirtinta. 58 už prieš susilaikė. Tikrinamės elektroninių būdų dėl 58. Patvirtinta. 59 už prieš susilaikė patvirtinta. 60 už prieš susilaikė atmesta. 61 už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas Antras už, prieš susilaikė, atmesta. Trečias už, prieš susilaikė, atmesta. Ketvirtas už, prieš susilaikė, atmesta. Penktas už, prieš susilaikė, atmesta. Šeštas už, prieš susilaikė, atmesta. Septintas už, prieš susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš susilaikė, atmesta. Devintas už, prieš susilaikė, atmesta. Dešimtas už, prieš susilaikė, atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė, atmesta atmesta 12 už, prieš susilaikė. Tikrinamės dėl 12 elektroninių būdų. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 13 už, prieš susilaikė. Patvirtinta 14 už. Atkrenta 15 už. Atmestas 16. 16 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 17 už. E, aštuonioliktasis atmestas, o dabar balsuojame vardiniu būdu dėl viso dokumento. Ar yra kolegų, kurie neatsinešė balsavimo kortelės? Baigiam nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Ir dabar keliaujam toliau. Septintas darbo tvarkės klausimas. Dalinis audito rūmų sudėties atnaujinimas, kandidatų klausimai. Noriu priminti jums, kad vakar jums visiems išsiunčiau laišką kur atsispindi praeito karto diskusijos dėl to, kad būtų atidėtas balsavimas plenarinėme posėdėje. Norėčiau, kad posėdžio pabaigoje dėl to balsuotume, kad galėtume išsiaiškinti, ar kreipsimės į pirmininkų sueigą, kad būtų balsuojama sausi ar ne. Turite tą laišką gavę visi. Ir balsuosime po to, kai baigsim diskusijas. Ir pirmiausia, išklausysime Ispanijos kandidatą, pona Tomė Mugurusą. I saw him, he's here. Genau. Ja, ja, er kommt. Dankeschön. Jis salėje yra. Palikim dar žmogų minutę laiko įsikurti ir pasiruošti. glaube, wir können, wir können weitermachen. Welcome. Manau, kad galim tęsti posėdį. Sveikiname atvykus į mūsų posėdį. Ir iš karto žodis jums, prašau. Muchas gracias. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, sveikinu sveikinuosi su jumis visais. Prieš šešis metus maždaug lankiausi čia biudžeto kontrolės komitete kaip Ispanijos kandidatas, norintis tapti Europos auditorumų nariu. Aš jums pateikiu informaciją apie savo e, profesinę praeitį ir apie tai, ką esu nuveikęs ir ką galėčiau atnešti auditorumams. Na ir šiandien vėl esu čia kaip kandidatas ir norėčiau, kad mano įgaliojimai būtų atnaujinti. Pateikiau savo atnaujintą e, biografiją. 30 metų esu dirbęs viešo, viešosiuose tarnybose. E, ir pastaruosius metus dirbau auditorumuose. Nesu auditorumų e, ketvirtosios kolegijos vyriausias narys, ten mes kalbame apie konkurenciją ir ekonomiką, kalbam apie ekonomikos saugimą, mokslo tyrimus, uh, ir plėtrą, bendradarbiavome su kitomis ES institucijomis dėl viso to, kas susijęs su ekonomikos ir pinigų sąjunga. Per tuos metus esu vadovavęs finansiniams auditams. Um, keletų jų buvo atsakingas už skyrių, kur kalbam apie metinės administracinės išlaidas. Uh, Ir e, dėl, taip pat atlikome auditą susijusius su europinėmis mokyklomis ir specializuotomis kokiamis įstaigomis. Mūsų rekomendacijos, man regisi, tai tikrai padėjo pagerinti ES biudžeto valdymą. Aš turėjau garbę be kitako atvykti į jūsų komitetą ir pristatyti savo darbą gal kokį 20 kartų. Aš manau, kad taip pat padėjau pagerinti savo šalyje Europos auditorumų darbo matomumą. Atlikus reformas, tam tikras Europos auditorumai patobulino savo darbo metodą, taip pat pagerino savo darbo efektyvumą. Mes dirbome tai darydami kolegialiai su kitomis kompetentingomis struktūromis. Tačiau jeigu reikėtų pabrėžti tokį aspektą, kuris man e, kelia didžiausią pasididžiavimą, tai būtų darbas, kurį atlikome e, atlikdami auditą vykstant finansinė ir ekonominiai sričiai, e, kriziai. Mūsų atliktas darbas šioje srityje buvo vienas iš prekursorių siūlint, siūlant naują auditorumų organizaciją. Ir resursai šiuo metu yra skirt, skirstomi labai lankščiai, priklausomai nuo to, kokius darbus reikia atlikti. Taip pat teko peržiūrėti mūsų metinės ataskaitos formą, kad ji būtų naudingesnė. Mes ir toliau siekiame gerinti tos ataskaitos kokybę, mūsų audito e, vyksmą. Mes norime, kad mūsų rekomendacijos būtų kuo naudingesnės ir plačiau pritaikomos. Taip pat labai svarbu yra dirbti, kad gerėtų mūsų komunikavimas su visomis ES institucijomis ir suinteresuotais subjektais. Šiandien ES susiduria su iššūkiu, kalbant apie ekonominį augimą, apie valdyseną, apie klimato kaitą, demokratijos įvairias problemas ar saugumą. E, audito rūmai yra taip pat ta struktūra, kuri turi padėti ES tą iššūkį atremti. Noriu pasakyti, kad aš esu labai tvirtai įsipareigojęs šią institucijai. Man rūpi, kad auditorumai toliau teiktų nešališkus auditus, detalius auditus, kad būtų plėtojama ta sistema, kuri didina ES piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Ačiū ponios ir pono Europos parlamento nariai, esu jūsų paslaugoms, jei turėtumėte klausimų, kuriuos norėtumėte man pateikti. Dėkuoju, dėkuoju už jūsų pasisakymą. Rodis e, pranešėjui dabar. Gerbiami e, audito rūmų nariai. Aš e, turiu kai kurių netipiškų, galbūt labai tipiškų klausimų. E, ir galbūt e, mes nesugebėsim visų tų klausimų pateikti ir gauti juos atsakymų. Tačiau pirmasis mano klausimas susijęs su Ispanijos vyriausybė. Paskutinį kartą mes kalbėjome apie lyčių lygybę ir Aišku, kiekvienas gimsta e, toks, koks yra, tos lyties, e, koks yra. Tačiau nuo e, 86 metų Madride iškyla kai kurių problemų. Dvidešimt aštuoni auditoriai dabar dirba. Ar aštuoniolikos pakaktų? 14. Dėkuoju, ponė Tarand, už tokius e, gana sunkius klausimus. Visų pirma, aš, e, aš aišku negaliu kalbėti Ispanijos vyriausybės vardu ir negaliu kalbėti buvusios vyriausybės e, Ispanijos vyriausybės vardu, kuri dirba daugiau nei prieš 20 metų. Tačiau turint omenyje mano profesinę patirtį ir, ir kompetenciją, aš e, pasakyčiau, jog Ispanijos vyriausybėje lyčių lygybė ir Ispanijos parlamente lyčių lygybės principai, be apskritai mūsų viešajame gyvenime, ta, ta lygybė egzistuoja, abi lytis yra atstovaujamos, mes savo teisėkuroje turime e, atitinkamų nuostatų ir lyčių lygybė atsižvelgiama taip pat rinkimuose į parlamentą, kaip ir daugelie kitų valstybių, Ispanija pasiekė pakankamai daug šioje srityje. Tačiau tai yra mano nuomonė ir pozicija. Aš negaliu kalbėti Ispanijos vyriausybės vardu. Aišku, aš labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiuose klausimuose. Aš dirbu audito rūmose ir mano sukaupta patirtis e, e, bus naudinga šiame mano darbe. Toliau, e, kalbant apie sutartį, Europos e, institucijos, Europos institucijose dirba žmonių iš įvairių valstybių. Komisija turi savo sistemą, teisingumo teisingumo teisme yra vienaip, vienokia sistema. E, auditorumuose mūsų yra 28, mes esam ir individualiai, ir kolektyviai nepriklausomi, nepriklausomai nuo to, iš kokių valstybių mes esame. Ir kiekvienas iš mūsų prisidedame prie auditorumų e, sklandaus darbo. Ir aš manau, kad ta sistema veikia. Kolegijose mes dabar esame pakeitę kai kurios aspektus, yra daugiau lankstumo, jeigu teisėkuros institucijos keis tuos dalykus, tai aišku, auditorumai dirbs kitaip ir auditorumų vadovai turės tuomet pakoreguoti šitos e, aspektus. Ar pranešėjas turėtų dar klausimų? Manau, kad aš gavau e, atsakymus į savo klausimus. Dėkuoju. Ponas Sarvama. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Galbūt mes galėtume savo klausimus padalyti taip, kad dalis jų būtų vienam e, kandidatui, e, dalis jų e, būtų pateikti vieno mūsų nario, kiti kito nario. Norėčiau jūsų paklausti, kokios yra sritis, kuriuose audito rūmai kurioms auditorumai turėtų skirti daugiausiai dėmesio ateinančiais metais. Galbūt, e, jeigu reikėtų skirti dvi svarbiausias sritis, kokios tos sritis e, būtų. O Tomas pateiks kitus klausimus. Antras klausimas yra toks, kaip e, jūs numatote tobulinti audito rūmų darbą ir e, kaip jūs numatote daryti pažangą e, metinių ataskaitų plotmėje. Auditorumai jau apibrėžė savo prioritetus savo prioritetus iki 20 metų ir aš įsivaizduoju, kad e, mes e, e, sieksime geresnių rezultatų. Mūsų veikla bus labiau orientuota į rezultatus metinių ataskaitų srityje, o kalbant apie tas svarbiausias sritis, tai yra, aišku, mums iškylančių iššūkių klausimas. Mes esame apibrėžę šešias prioritetinės e, sritis. Dabar mes nustatome prioritetus ir apibrėžėme savo užduotis truputį kitaip negu anksčiau. Mūsų prioritetai turi būti derinami su parlamento prioritetais, su komisijos prioritetais ir ES apskritai prioritetais. Ir čia yra dabar e, didelių pokyčių vykstančių žiūrint e, į ateitį ir skaitant e, komisijos prognozes ir deklaracijas, e, mes matome, kad bus naujų prioritetų, bus, naujų, bus vykdomos naujos politikos, na, o tos dvi svarbiausios sritis, ar tos sritis, dėl kurių man kiltų tam tikrą susirūpinimą, būtų tokios. biudžeto vientisumo principas turi būti užtikrinamas ir audito rūmų nepriklausomas, darbo nepriklausomumo užtikrinimas turi, turi būti vykdomas. Mes turime naudoti naujas finansinės priemonės, naujas e, e agentūras, ir užtikrinti naują atskaitomybę, atsižvelgianti naują politinį procesą ir taip pat užtikrinti atskaitomybę viešai nuomoniai. Aš sakyčiau, jog veiklos rezultatų užtikrinimas yra pagrindinis iššūkis, kaip mes turėtume apibrėžti tas rekomendacijas, pagal kokius kriterijus turėtume apibrėžti rekomendacijas, kurios būtų pačios veiksmingiausios. Kalbant apie apie metinę ataskaitą, tai būtų, būtų tie komentarai apie tas pagrindinės sritis. Aš neturėjau omenyje e, veiklos rezultato audito specifiškai. Jūs paminėjote, kad tai yra viena iš jums svarbiausių sričių asmeniškai. Tačiau galbūt jūs galėtumėte tiksliau pasakyti, ką jūs konkrečiai darysite, kad toje srityje būtų pasiekta geresnių rezultatų. Visų pirma, metinių ataskaitų būsimas rengimas Tai yra vienas iš mūsų pagrindinių tikslų, mes jau dedame pastangas tą linkme ir turint omenyje nesenai vykučius pokyčius šiame sektoriuje. Mes e, remiamės taip pat ir kitų e, atliekamų darbo rezultatais. Dabar dirbame techninių lygmenių su komisija ir kitais darbo partneriais. Ir per ateinančius metus mes e, renksime pagal naują tvarką tas, tas metinės ataskaitas ir mes daugiau remsimės vidaus audito tarnybos darbu. Tad e, tas darbas iš tikrųjų yra pakankamai sudėtingas. Veiklos rezultatų auditas šiame e, kontekste taip pat e, skirsis nuo to, kas buvo praeitėje. Tai yra kiekvienais metais mes turime um, parengti išsame apžvalgą ir šitie darbai jau pradėti e, vykdyti. Aišku, kalbant apie atitikti, čia taip pat iškyla kai kurių iššūkių šioje srityje Mes turime laikytis tam tikrų teisinių reikalavimų ir todėl šis sektorius skiriasi nuo veiklos rezultato audito. Čia kalba sukasi ir apie politikos įgyvendinimą ir jo veiksmingumą. Šitie aspektai yra labai svarbus. įvairių programų valdymo aspektai, tikrinant, kaip e, institucijos užtikrina to įgyvendinimo konkrečius rezultatus. Komet e, aš lyginu mūsų veiklos rezultatų ataskaitas anksčiau, prieš keletą metų renktas, tai aš matau, kad čia mes akcentuodavome atitikmenį. Tuo tarpu dabar mes daugiau dėmesio skiriame poveikiui. Aišku, procesas turi tinkamai prasidėti nuo pat e, pirmųjų e, stadijų. Mes e, esame jau parengė prezentaciją dėl busimosios e, e, daugiametės e, programos, finansų programos. Ir čia bus remiamasi į rezultatus orientuotų biudžetų ir veiklos rezultatais besiremenčio audito tad šitie dalykai gyventinami auditorumuose. Dėkuoju. Keturi klausimai, ponė Ajala dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau grįžti prie pono Muguruza pasisakymo. Jisai kaip buvo atsakingas už administracinės e, išlaidas 11-15 metais klaidų procentas buvo praktiškai nulinis. 0,001. Kalbant apie ekonominę paramą Graikijai, pavyzdžiui, man e, kalbant apie požiūrį, kurio jūs laikotės specifinėse ataskaitose, e, ar buvo atsižvelgiama į mūsų e, išsakyta, išsakytus pageidavimus? kalbant apie klaidų lygį Horizontas 2020 programos e, gyvenimo srityje, e, audito rūmai mums e, jau yra pateikę savo nuomonę, kad kai kuriais atvejais e, tai susijęs su rizikos faktoriais. Ir čia kalba sukasi apie 40 milijonų eurų kartais. Tad kaip jūs spręsite tą flat rate problemą, nes kai kuriuose valstybėse iš tikrųjų lygis yra pakankamai aukštas. Toliau dėl patikinimo deklaracijų ir dėl e, veiklos rezultato audito jūs e, sakote, kad audito rūmai yra pasirengę pradėti tą naują etapą, kuris pareikalaus daug pastangų. Dėkoju ponė Jala, už šios komentarus ir, ir klausimus. Jūs galbūt e, padidinote mano nuopelnus šiek tiek e, administracinių išlaidų auditas priklauso nuo institucijų. Pastaraisiais metais mes e, prisidėjome prie rekomendacijų dėl administracinių išlaidų valdymo, be kitako ir parlamento administracinių išlaidų valdymo. Ir manau, kad e, pasiūlytos naujovės galbūt padės e, pagerinti ir skaidrumą, ir tų išlaidų valdymą. Jūs e, taip pat priimate sprendimus šioje srityje, dirbdami parlamente. Jūs pateikėte klausimą dėl mano patirties srityje, man dirbant kolegijos vadovu. Ir jūs paminėjote kai kurius ryčių, kur klaidų lygmo yra pakankamai aukštas. Taip, iš tikrųjų, tai e, buvo konstatuota auditorumų ne vieną kartą pastaraisiais metais. Ir čia kalba sukasi apie tos atvejus, kuomet išlaidos yra valdomos kartu su valstybėmis narėmis, kalbant apie gyvenimo procedūras, kuomet tos procedūros yra paprastos, klaidų būna, klaidų būna mažiau, Tuo tarpu, kai jos yra sudėtingos ir susijusios su lėšų gražinimu, tų klaidų būna daugiau. 18 metų darbo programos klausimų galiu pasakyti, jog mes pateiksime e, ataskaitą dėl tyrimų procedūrų supaprastinimo, tyrimų tvarkos supaprastinimo, atsižvelgiant į sukauptą patirtį tikrinant e, programų įgyvendinimą, horizontas 2020 e, įgyvendinimą. Tai buvo tyrima labai atidžiai, bet taip pat kitose srityse, struktūrinių fondų srityje ar žemės ūkio srityje. Jūs e, taip pat pateikėte man asmeninio pabudžio klausimų. Aš galiu grįžti prie savo asmeninės patirties, kuomet pradėjau dirbti audito rūmose. Man buvo patikėta e, ekonominių ir finansinių krizių audito užduotis. Ir kuomet, e, pradėjau, kuomet aš pradėjau dirbti toje e, srityje, e, tuomet e, aš ir mano komanda pastebėjome, kad nei nei auditorumai, nei kai kurios kitos e, institucijos neturi pakankamai išteklių, kad galėtų atremti iškylančius e, iššūkius, nes e, biudžeto politikos pasiekmes išėjo už įprastinių ribų tuo metu ir e, Tuomet mes kreipiamės į audito rūmų vidaus audito ekspertus, mes e, paskyrėme specialų direktorių, kuris e, koordinavo visą šitą procesą, taip pat e, dirbame kartu su išorės ekspertais ir visa tai baigėsi mūsų e, ataskaitomis dėl e, finansinės pagalbos Graikijai bei dėl kitų e, aspektų, kalbant apie ataskaitą dėl finansinės paramos Graikijai, tai kaip jūs žinote, mes atlikome Europos bankų institucijos auditą, taip pat finansinių rinkų institucija auditą. Ir manau, kad mes ir toliau turime tęsti darbą tą pačią dvasę ateityje. Mes daugiau remsimės e, veiklos rezultatų principų, technologijos ir švietimas taip pat yra tie sektoriai, kur Mes turime daryti didesnę pažangą, taip pat e, didėjai ir atvirieji duomenys, taip pat e, yra tos rytis, kur e, mes turime daryti aresnę pažangą. Ačiū. Aš taip pat užsirašiau kalbėtojų sąrašą. Turiu paprastą klausimą, kurį pateikiu visiems auditorumų nariams, kurie siekia pratesti tavo kadencijas. Noriu paklausti, kiek dienų per savaitę vidutiniškai praleidžiate Luksemburgė ir noriu paklausti, ar gyvenate tuo metu, apsistojate viešbutį, ar turite išnuomotą būtą. Okay. Well, hours is a full-time job. That's Na, mes dirbame visų etatų, tokį įsipareigojimą esame prisijėmę, tokie yra mūsų įgaliojimai. Aš esu išsinuomojęs būtą. Na, mano namai dabar yra ir Luksemburgė, ir Madride, kur studijuoja mano vaikai. Didžiąją laiko dalį praleidžiu Luksemburgė praleidžiu ten ir daug e, savaitgalių. Mm. Nežinau, ar. Ko dar klausėte? Na, mano funkcija yra prisidėti prie auditorumų darbo ir sprendimų prieimimo. Auditorumų nariai turi dalyvauti komitetų posėdžiuose, kolegijų posėdžiuose visur, kur jų reikia. E, ir, na, šiam komitetui noriu pasakyti, kad kai jūs mus pasikviečiate čia, gal galėtumėte pasižiūrėti, ar tas jūsų kvietimas nesutampa su mūsų esminiais posėdžiais, nes dažnai kolegoms tenka atsiprašyti iš labai svarbių auditorumų uh, posėdžių, e, kad galėtų atvykti čia. Na, atsiprašau, jeigu ne viską supratau, ne, ne visai supratau jūsų klausimą. Frau Kollegin Labajova, bitte. Thank you, thank you very much. I think we are pleased to... Ačiū. Na, manau, kad e, mes galime džiaugtis, kad jūsų kolegos atsiprašo iš svarbių posėdžių auditorumuose ir atvyksta čia. Uh, Turiu du klausimus, vieną konkretų, kitą bendro pobūdžio ir norėčiau išgirsti trumpą atsakymą. Aš nustebau, e, pamačiusi, kad jūs visada e, rengiate mm, atitikties ataskaitą dėl Europos mokyklų. Ir praktiškai kasmet, e, teikdami biudžeto įvykdymo patvirtinimą, mes susidurime su Europinių mokyklų klausimu. Ir auditorumai. E, daugelį metų iš eilės kritikuoja E, europinės mokyklas. Taigi gal galėtumėte trumpai pasakyti, ar yra būdų, kaip pagerinti situaciją, jūs čia turite konkrečios patirties. Ir antras klausimas, kadangi jūs dirbate auditorumuose ir Ispanijoje, kalbate su suinteresuotaisiais asmenimis, noriu paklausti, ar auditorumai yra vertinami kaip partneris, ar kaip, ar kaip kažkokia viršesnė institucija, kurios visi bijo, ir kokia yra jūsų mm, auditorumų įvaizdžio vizija. Ačiū už klausimus. Visų pirma, Europinės mokyklos. Taip, rengiau ataskaitas dėl Europinių mokyklų keletą metų. Tai yra labai speciali, labai ypatinga agentūra, kurią daugiausia finansuoja komisija, tačiau prisideda ir visos valstybės narės. Taigi ten e, galioja ypatingi valdymo principai. bet e, tos mokyklos turi gana prastą valdymo ir finansų sistemą. Na, gal mes esame ne tiek griežti, kiek teikiame labai aiškias rekomendacijas. Kai aš asmeniškai pristatau rekomendacijas Europinių mokyklų valdybai, kur dalyvauja visų valstybių narių atstovai, kai teikiu rekomendacijas kokiu veiksmu jos turi imtis, tai taip galiu patvirtinti, kad jos jau ėmėsi veiksmų, jos e, e, pakeitė savo apskaitos platformas ir mm, kad ir kokia būtų puikia mokymo kokybė, nors mes jos netikrinome, tik aš, būdamas tėvas, turiu uh, Mm, asmeninės patirties. Mano dukra kurį laiką lankė Europinę mokyklą. Vis dėlto turiu pasakyti, kad e, finansų ir valdymo reikalavimai galioja visiems ir labai tikiuosi, kad tos mokyklos dabar keičiasi ir tai vertina rimtai. Ir nors aš jau neberengiu tų ataskaitų, matau, kad yra pažangos. Toliau, kaip esame vertinami kitose jurisdikcijose. Na, mes esame Europos institucija ir kai bendraujame su valstybių narių institucijomis, tai ir atliekame tokį vaidmenį. Mes stengiamės e, stiprinti bendradarbiavimą su valstybių narių aukščiausiomis audito institucijomis Taip pat vyksta ir mūsų kontaktų komiteto susitikimai. Pavyzdžiui, mm, vyko toks susitikimas, kai minėjome savo metinės. Aš manau, kad e, mūsų partnerystė veikia gerai, bet tam tikrą prasme mes esame ir atskaitingi valstybių narių institucijoms. Mes teikiame savo ataskaitas valstybių narių parlamentams, taip pat e, vyriausybėms. Taigi tikiuosi, kad esame vertinami kaip partneriai, kurie dirba visų suinteresuotų asmenų labui. Ačiū e, pirmininkė. Audito rūmų ataskaitose turi būti teikiama esminė informacija Europos parlamento nariams, kad būtų aišku, ar ES lėšos e, leidžiamos veiksmingai. Na, aš matau, kad tradiciškai pateikiami atitikties kriterijai, jų vykdymas e, turi labai ribotą vertę. Aš manau, kad tikrai suprantate ką, ką turiu galvoje. Niekada niekas nėra įvardyjama konkrečiai, tiesiog yra pateikiama bendra ataskaita apie atitik, atitikti. Mes, parlamento nariai, norėtume daug informatyvesnio dokumento, kai priimame sprendimus dėl išlaidų, kai mes vertiname, ar mūsų išlaidos yra veiksmingos. Aš džiaugiuosi, kad jūs kalbėjote apie rezultatus orientuotą biudžetą, bet na, man tiesą sakant, e, man nėra iki galo aišku, jau buvo klausta, kas yra tie veiklos rezultatai, kas juos nustato kas nustato jų rodiklius, kaip jie vertinami. Aš, e, žvelgdamas į ES e, išlaidas, noriu žinoti, kokios pridėtinės, kokią pridėtinę vertę jos sukuria ir ypač kokią europinę vertę turi tos išlaidos. Galbūt reikėtų palyginimų. Pavyzdžiui, kai 28 valstybės narės visos drauge išleidžia lėšas, ar tai sukuria daugiau pridėtinės vertės negu e, atskirų valstybių narių, 28 valstybių narių atskiros išlaidos. Manau, kad būtent tokia informacija tikrai labiau padėtų parlamentui nusistatyti prioritetus ir spręsti apie veiksmingumą. Ačiū, pasistengkite atsakyti trumpai. Taip, pasistengsiu. E, sutinku su jumis. Atitikties auditas yra svarbus dalykas, tai, tai yra pagrindinis dalykas jeigu biudžeto lėšos išleidžiamos ne pagal teisės aktus, kyla didelių problemų. Tačiau, kai tai jau išsprendžiama, prioritetai turi būti kitokie. Veiklos rezultatais grindžiamas biudžeto sudarimas e, yra prioritetas komisijai, politinių sprendimų prieimėjams, auditorumai bet kuriuo atveju sutelks dėmesį į e, veiklos rezultatų auditą, auditavimą, e, kad ir kaip čia sektųsi komisijai. Na, žinoma, mes e, bendradarbiausime su komisija, vis tiek mums teks atsakomybė pateikti ataskaitą apie veiklos rezultatus. Ir žinoma, toks ataskaitų tiekimo būdas reiškia, kad mes atliekame analizę, gilinamės į standartus, rodiklius, taip pat e, teikiame ir savo profesinį vert... vadovavome savo profesinio vertinimo taisyklėmis. Pridėtinė, europinė pridėtinė vertė, žinoma, yra esminis dalykas. E, reikia parodyti, kad Europos biudžetas ir įvairios taisyklės E, veikia visų naudai. Tai yra iššūkis, mes e, turime siekti tai parodyti ir kuo labiau yra riboti mūsų ištekliai, kuo daugiau politikos ryčių bus finansuojama iš ES biudžeto, tuo daugiau iššūkių kils. Taigi pristatymas, ataskaitų teikimas yra svarbus dalykai, mes stengiamės tobulėti. Aš manau, kad mūsų ataskaitos jau yra geriau pristatomos įvairiais požiūriais. Mes e, esame ir Twitteryje, e, esame parengę savo komunikacijos strategiją. E, ir nors ne visada būna lengva, mes stengiamės supaprastinti savo vartojamas formuluotės, bet vis tiek tai yra iššūkis. Kolegė Zalafranka, last one. Mm, Pone Salafranka. Pone Salafranka. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. E, dėkoju ponui Tomėmo Gurūsa už e, pristatymą. Aš e, esu susipažinęs su pono Mukurusa karjera, universitetinė karjera, bet man būtų daug įdomiau sužinoti apie jo darbus e, per ankstesnę kadenciją auditorumuose. Aš pasidomėjau ataskaitomis, jūs buvote ketvirtos kolegijos vyresnysis narys, taip pat žinau, kad dirbote, vertinote ir laisvos priekybos sustarimų ekonominius e, aspektus. Tai yra labai įdomi tema. Mes greitai balsuosime dėl laisvos priekybos sustarimų su Australija ir Naujaja Zelandija. Taip pat e, svarbus dalykas yra makroekonominė pagalba e, reitingai ir taip toliau. Jūs turite patirties visose šiuose srityse. Mano klausimas yra toks. Kaip galėtume pasinaudoti turimomis priemonėmis, kaip mes turėtume galvoti apie ateitį. Jūs kalbėjote apie finansų krizės padarinių auditavimą, bet man kyla klausimas, ku, kaip, kuo audito rūmai galėtų būti naudingi siekiant užkirsti kelią busimoms krizėms. Tokį klausimą noriu pateikti. Na, oficialiai kalbant, krizė jau baigėsi, tačiau tuo pačiu metu valstybėse narėse atsirado daug populistinių judėjimų ir aš nežinau, ar jie pritartų šiai išvadai. Taigi, turint galvoje auditavimo priemonės, audito priemonės ir kitus kanalus, kuriuos turite auditorumuose, kaip būtų galima visų tuo pasinaudoti, siekiant užkirsti kelią busimoms krizėms. Taigi, Kaip galėtume pasiremti jūsų darbų? Eh. Na, eh, as, mm, atrodo, turėjo būti užduotas visai nesunkus klausimas. Aš kalbėjau apie iššūkius kylančius institucijai. Eh, rekomendacijos, kurias pateikėme, man atrodė išsamios ir, man atrodo, Tai padės pagerinti tokius, tokias priemonės, kaip pavyzdžiui finansinė pagalba, kur išmokoma krizės atveju. Taip pat e, numatytos yra naujos agentūros e, valdysenai užtikrinti. Dar yra Europos kūrimo toks etapas, kuris nėra visiškai užbaigtas siūlymai taryboje dar teikiami, dar jie keičiasi, dėl jų diskutuojama. O kad dėl susitarimų norėjau paminėti du dalykus. Mes pateikėm prieš dviejus metus, man atrodo, tai, ką pavadinome Landscape Review e, situacijos apžvalga, tokį dokumentą, kur išvardinome spragas kur manėme reikia reorganizuoti šiek tiek atsakomybės rytis. Ekonominiai ir finansiniai kai kurie sprendimai e, buvo kartais priimami pagal neaiškiai apibrėžtas atsakomybės rytis. Turime Europos valiutų mechanizmą, taip pat E, yra ir kitų priemonių ir kaip dėl valiutų mechanizmo mes nesam kompetentingi priimti sprendimus dėl jo, bet būtų svarbu, kad ateitie galėtume tai daryti. Norėčiau pasakyti, kad jau pradėjome dirbti prie tos visos apžvalgos, bendros apžvalgos, kur norime išdėstyti savo auditorumų viziją šią linkmeną ir tikiuosi, kad galėsime laikui atėjus pateikti rekomendacijas apie tai, kaip auditas gali prisidėti prie ekonominės valdysenos gerinimo. Labai trumpai. Europos parlamentas paprastai prašo specifinių ataskaitų. Ar jums atrodo, kad tai yra naudinga, ar jums atrodo, kad tai yra bereikalingas laiko gaišimas? E, šalims teikiami specifiniai pranešimai. Mes neturime tokių įgaliojimų atlikti vertinimus ar auditą dėl to, kaip užtikdama valdysena e, valstybėse narėse. Valstybės narės pačios turi spręsti dėl tokių auditų ir atlieka savo reikiamus auditus šalies viduje. Tai dėl programų, kurios turi įtakos Valstybėms narėms mes auditą atlikti galime. Tos programos būna įgyvendinamos įvairių agentūrų įvairiose valstybėse narėse. Ir vien, kai kuriais atvejais ta praktika yra geresnė, kai kuriais atvejais netokia gera, bet viskas vyksta dabar daug skaidriau. Tai yra gera žinia. Pavyzdžiui, E, esame parengę įvairių priemonių, pažiūrėjau, lentelių, kur duomenys pateikiami daug skaidriau, aiškiau. Gauname daug informacijos ir teikiame daug specifinės informacijos šalims, kurių e, pasiekti rezultatai yra e, vertinami struktūrinių požiūrių ir viešųjų finansų valdymų požiūrių. Čia pirmiausia galiu pasakyti savo šalies pavyzdį. Netrukus aš pats pateiksiu šiam komitetui pranešimą dėl pagalbos Graikijai. Aišku, reikia pirmiausia pasiūlyti metodus, kaip problemas išspręsti, jeigu tokių esama. Pasižiūrėsim, kaip pasikeis mūsų turima sistema. Ir rengiant metinės ataskaitas komisija taip pat turi eilę įvairiausios informacijos, duomenų, e, o mes, na, aišku, negalime atlikti valstybių narių aukščiausių finansinių institucijų darbą, nes tos institucijos turi konstitucijos suteiktus įgaliojimus. Ačiū, sako pirmininkė, štai yra šio klausimo pabaiga, ačiū už pateiktą informaciją,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 we will, yeah, go ahead. 30 minutes with Mrs. Jakobsen, Danish Cat. Pone Jakobsen, taip pat skirta 30 minučių. Sveikiname Jūs. Mūsų posėdėje žodis Jums iš karto. Aš kalbėsiu angliškai. Toliau, pone pirmininkė, gerbiami kont komiteto nariai, ponės ir ponai. Man didelė garbė dalyvauti šiuose klausimuose kaip e, Danijos kandidatai į audito rūmų narės. Kaip skaitėte mano gyvenimo aprašymę, didelę dalį savo profesinės veiklos aš skiriau viešo sektoriaus auditui. Mano patirtis buvo sukaupta daugiausiai dirbant Danijos audito institucijoje, bet ir kai kuriuose tarptautinėse organizacijose, kur sukaupiau gana gilę patirtį finansų, atitikties ir veiklos rezultato audito srityje. Per pastarosius dviejus metus e, audito rūmose aš buvau atsakinga už šešių specialiųjų ataskaitų rengimą. Visų pirma, jos buvo susijusios su e, tvariu gamtos išteklių naudojimu, išorės veiksmais ir teisingumo bei e, saugumo sektoriumi. Aš e, e, kaip administracinė darbuotoja visuomet siekiau tobulinti auditorumo organizaciją ir sakiau, kad mūsų darbuotojai nuolat tobulintų savo įgūdžius. Kaip kokybės kontrolės komiteto narė, aš tikrinau savo kolegų darbą ir dalyvavau rengiant atitinkamas ataskaitas savo kolegijoje, dėjau visas įmanomas pastangas, kad mūsų darbo produktai būtų kokybiški ir kad jie būtų relevantiški visoms suinteresuotoms pusėms. Aš įnešiau savo indėlį į šią instituciją, kuri veikia kolegialiai. Būdama profesinių standartų komiteto vicepirmininkė, aš taip pat sėkiau, kad e, mes taikytume tarptautinius audito e, standartus ir kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas tarp aukščiausių audito institucijų. Šioje, e, šiais klausimais aš atstovau teismą įvairiuose tarptautiniuose forumuose E, kuomet dirbau profesinių standartų komiteto vice, vicepirmininkė. Visą savo profesinį gyvenimą aš dirbau nepriklausomose institucijose, kuriuose buvo laikomasi aukštų profesinių standartų ir aiškių vertybių. Ir jeigu patvirtintumėte mano kandidatūrą, tai aš ir toliau siekčiau, kad būtų skrupulingai laikomasi etikos kodekso mūsų E, rūmų ir visuomet pasisakysiu už tokius principus kaip teisingumo ir um, skaidrumo principai. Sieksiu, kad uh, lyčių lygybė būtų įtvirtinta administracijos e, darbo srityje ir personalo valdymo srityje. Sieksiu, kad darbas būtų atliekamas profesionaliai ir objektyviai. Aš puikiai suprantu, kad mes turime parodyti mūsų piliečiams, kad ES E, duoda jam papildomas e, naudos ir kad tai svarbu jų gyvenime. Ir šiame kontekste mes turime būti labai budrus ir siekti, kad mūsų mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimas e, būtų tinkamai tikrinamas, siekiant išsiaiškinti jo veiksmingumą. Mes turime siekti, kad e, atskaitomybė būtų užtikrinama, tačiau šiame kontekste atitiktis ir lėšų panaudojimas yra dar ne viskas. Mes turime siekti parodyti e, piliečiams e, konkrečius rezultatus ir pasiekimus. Ir mes turime turėti atitinkamų įgūdžių, gebėjimų, žinių ir pakankamai atsparumo, kad susidorotume su iškylančiais iššūkiais. Mūsų audito rūmai turi būti atsparus e, e, šiems e, iššūkiams. Per pastarosius dviejus metus aš buvau pasirengusi bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su tais komitetais ar tarp parlamentinių ryšių delegacijomis, kurie norėdavo pasikviesti mane, aptarti mūsų darbo ir toliau tai darysiu, jeigu patvirtintumėte mano kandidatūrą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dabar jeigu turite klausimą, esu pasirengus juos atsakyti. Visų pirma, pranešėjas. Uh, thank you, Madam President. Oh, sorry. Ačiū. Pirmininkė, na, technologijos man kaip visada per daug pažangios. Ačiū už pasisakymą, ponė Jakobsin. Perskaičiau dokumentus, jūsų veiklos, e, karjeros apžvalgą, išklausęs e, jūsų įžanginės kalbos, iš tikrųjų neturiu klausimų. Aš tikrai labai vertinu, teigiamai vertinu jūsų galimybės toliau dirbti auditorumuose, bet jūs sakėte, kad e, sieksite geresnės lyčių pusiausviros auditorumų administracijoje. Taigi noriu paklausti, ar jų... jums netėjo į galvą, kad auditorumų nariai galėtų pakalbėti ir su valstybių narių vyriausybėmis? Uh, kad e, ten būtų e, užtikrinta geresnė lyčių pusiausvara, nes priešingų atveju turbūt e, m, tik Estijos, Danijos ir Bulgarijos atstovai auditorumuose bus moteris, o šiaip pokyčių lauksime turbūt iki Armagedono. Taigi ar manote, kad būtų įmanoma kaip nors pakeisti vyriausybių tokį pasenusį požiūrį Ačiū pranešėjau už jūsų malonius žodžius. Na, dėl lyčių pusiausviros. Pasakyčiau, kad audito rūmose, mm, audito rūmų viduje mes stengiamės priimti į darbą daugiau moterų vadovių. Nes jeigu na, mes norime, kad būtų bent viena moteris direktorė. Tai reiškia, kad reikia, kad to pasiektume, reikia turėti daug profesionalių moterų auditorių. Ir turiu pasakyti, kad dirbdama auditorumuose tikrai e, susižavėjau mm, visų darbuotojų kompetencija. Tai yra profesionalus kompetentingi darbuotojai, bet siekdami, kad maždaug pusė pagrindinių vadovių būtų moteris, mes turėtume dar labiau pasistengti. Gerai būtų, kad audito direktoriai būtų moteris. Na, o kalbant apie narių sudėties lyčių pusiausvyrą, šiuo metu turime keturias moteris iš Prancūzijos, Vengrijos, e, Bulgarijos ir Danijos. Labai džiaugiuosi, kad prieš keletą dienų e, Švedijos vyriausybė nominavo ponę Lindstrom. E, tada moterų skaičius padidėtų iki penkių. Na, bet iš esmės tai yra valstybių narių atsakomybė. Žinoma, jeigu darysime spaudimą, tikiuosi galiausiai pasieksime rezultato. Mes darysime spaudimą mm, sako pranešėjas. Na, gerai, svarbu, kad mes visi siektume geresnės lyčių pusiausvyros visose srityse. Ir privačiose bendrovėse kyla tokių pačių problemų, yra per mažai moterų įmonių valdybose. Manau, kad šioje srityje turime toliau siekti pažangos. Ačiū. Ačiū, aš turiu mm, porą klausimų. E, kuriuos pateikiu visiems nariams. Noriu paklausti, kaip dažnai, kiek laiko praleidžiate Luksemburgo, kaip dažnai vykstate į Luksemburgą, ar turite išnuomojusi ten būtą ir kiek dienų per savaitę praleidžiate Luksemburgė. Toks mano pirmas klausimas. Antras klausimas. Ar jūs pritarėte, kad turi būti rengiamos e, į veiklos rezultatus e, orientuotos ataskaitos, jeigu pritarėte joms, dėl kokių priežasčių? Na, E, pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, jūs tikrai mane maloniai nustebinote savo balsavimu praėjusį kartą, taigi aš iš karto išsinuomojau būtą ir dabar gyvenu tame būte. Liuksemburgė praleidžiu keturias ar penkias dienas per savaitę ir labai džiaugiuosi, kad į darbą galiu vaikščioti pėsčiomis. E, tai yra labai teigiamas dalykas, nes Liuksemburgė. E, transporto mm, padėtis nėra gera, yra daug grūščių. Kalbant apie veiklos rezultatų vertinimo ataskaitas, aš žinau, kad jūs, jūs taip pat domina ir konkrečios ataskaitos skirtos konkrečioms šalims ir taip pat galbūt metinėje ataskaitoje norėtumėte daugiau konkrečios informacijos apie konkrečias valstybės narės. Aš manau, kad audito rūmai e, smarkiai pažengė pirmin ir stengiasi į metinę ataskaitą įtraukti daugiau informacijos apie šalis. Na, kol kas rezultatas mūsų dar netenkina, bet mes tenksimės ir toliau įtraukti daugiau informacijos į metinę ataskaitą. O kalbant apie specialias ataskaitas, aš manau, kad mes e, turime gerą įvairių programų derinį įvairiose šalise. Na, galbūt mes galėtume sutelkti dėmesį į vieną šalį, turbūt galėtume tai daryti, bet žvelgiant iš auditoriaus e, perspektyvos, e, žiūrint, vis dėlto yra prasminga pasirinkti keletą šalių ir tada atlikti lyginamąją, lyginamųjų rodiklių analizę. Manau, kad ataskaita apie vieną šalį galbūt neduotų tiek naudos, nes nebūtų to su kuo lyginti, nebūtų kažkokio bazinio e, lygio pavyzdžių, su kuriais būtų galima lyginti. Na, taip, dabar ponia Jala Sender, prašom. Dėkoju. Pritariu tam, ką minėjo mūsų pranešėjas. Dėl to, jog džiaugiamės matytami moterį auditorumo narę. Jūs be kita ko stengiatės labai profesionaliai užtikrinti tai, kad auditorių rūmose daugiau moterų užimtų atsakingas pareigas. Suprantame, kad auditas yra ta profesija, kuri tradiciškai nėra laikoma moteriška. Tad e, tos e, tendencijos, kurias stebėme dabar, yra jo labiau džiuginančios. Jūs turite plačią patirtį susijusiu su darbu tarptautinėse institucijose. Jūs minėjote, kad mes nuolatos susidūrėme su fiduciarinių fondų problemomis, kurių regis yra vis daugiau ir daugiau. Ir man atrodo, yra labai svarbu užtikrinti tinkamą tų fondų kontrolę, pasižiūrėti, kaip jie cirkuliuoja. Ir kaip kokiu, kokį poveikį tai turi Europos biudžeto kontrolė. Jūs esate profesionali auditorė, jūs esate uh, Europos auditorumų narė ir norėčiau kad pasakytumėte, ką reikia daryti, kad auditorumai būtų pasirengę auditą atlikti remdamiesi pasiektais rezultatais. Ar mes žinome, ko tam reikėtų, ar personalas tam pasirengęs. Thank you, Mrs. Center. Um... Pone Ajala Sender, dėkoju Jums dėl patikos fondų. Mm, aš Noriu pasakyti, kad rengiau pati pranešimą dėl vieno iš jų. Tai buvo pats pirmas patikos fondas, kurį apskritai auditavome. Bet kai dėl patikos fondų, tai daugiau uh, yra uh, teikiama pagalba ir tuomet lėšos skiriamos pagalbos forma ir tuomet sunkiau e, atlikti auditą, patikrinti kas ir kaip sunkiau išsiaiškinti, kur keliauja galiausiai jūsų pinigai. Manau, kad šiame kontekste svarbu yra štai kas. Mums reikia turėti aiškius tikslus, kuriuos iškeltų komisija, aiškius rodiklius. Daug jų nereikia, nes manau, kad Europos komisija turi tą problemą, kad labai daug tų tikslų ir rodiklių pateikia, bet mums reikia nedaug, bet labai tikslių kad būtumėm kreipiami teisinga linkme ir kad galėtume pateikti apžvalgą to, kaip ES skiriamos lėšos e, patenka pas jų, jų gavėjus ir kokie, kokį poveikį jiems turi. Ir aš manau, kad jeigu pažiūrėtume į bendrą kontekstą, pamatytume, kad keliai teikti pagalbą yra patys įvairiausi e, e, teikiamos lėšos patiekos fondams, kurios lėšos skirtos išorės pagalba ir panašiai. Tačiau kaip auditorė aš norėčiau gauti patikinimą to, kad lėšos buvo išleistos gerai, teisingai ir kad buvo pasiekta tų tikslų, kurių buvo tikimasi. Aš manau, kad mokesčių mokėtojai turi žinoti, kad mūsų lėšos yra tos, kurios suteikė pagalbą žmonėms, kuriems tos pagalbos reikėjo. Aš žinau, kad e, daug kur tokia pagalba teikiama, daugelį šalių, bet e, sekdami tuos pinigus rautus, auditoriai turi būti ypatingai budrus. Ir taip mes galime paprasčiau išsiaiškinti, kokį poveikį turi mūsų teikiamos lėšos dėl teismo organizavimo. Mes turime reikiamus darbuotojus, aišku, lengva būtų pasakyti mums, reikia, pasakyti, mums reikia daugiau darbuotojų, mums tai padėtų, bet aš negaliu taip sakyti. Manau, kad mūsų profesiniai aplinkoje mes turime nuolatos įsitikinę būti, kad mes tinkamai e, esame parengę savo e, profesinės žinias ir kad esame E, pasirengę savo darbuotojams tų žinių suteikti, kad galėtume daugiau mūsų aptariamoje srityje nuveikti. Tai štai, tokia būtų mintis. Ačiū. Frau Kollegin Labajova. Kolegė Labajova, prašau. Uh, Ačiū. Dėkoju už visą jūsų atliktą darbą. Turiu labai trumpą klausimą. Kokius auditus atlikti jūs skatintumėte? Turiu galvoje auditus, kurie turėtų teigiamo poveikio piliečių gyvenimui. Na, aš kaip pavyzdį, atsakydama jūsų įdomų klausimą, pateiksiu vieną iš savo ataskaitų. Tai buvo mano ataskaita apie maisto švaistimą. Uh, svarstėme toje ataskaitoje, kaip geriau pasinaudoti egzistuojančią politiką. Mes neprašėme papildomo finansavimo, tiesiog ieškojame galimybių, kaip geriau išnaudoti turimą politiką. Ir manau, kad e, ta ataskaita mes tikrai pasiekėme savo tikslą, nes niekada nebuvome paskelbę tiek daug pranešimų spaudai ir niekada nebuvome susilaukę tiek susidomėjimo auditorumo ataskaita. Tai buvo ataskaita apie maisto švaistimą ir iš tikrųjų mes tą ataskaitą patikėme tikrai tinkamu laiku e, kai jūs taip pat rengėte savo pranešimą biudžeto kontrolės komitete ir tai buvo pavyzdys, kaip mūsų darbas prisideda ir prie jūsų darbo, ir be to ataskaita buvo orientuota į piliečius. Toliau mm, mm, savo 2018 metų darbo programoje mes esame numatę keletą ataskaitų. Vienas yra, e, viena yra apie ekologišką maistą, taip pat apie keleivių teisės, e, jaunimo nedarbą. Aš manau, kad būtent tokio tipo ataskaitos yra geri pavyzdžiai, kaip auditorumai e, orientuojasi į piliečius. Taip pat ši informacija e, gali būti naudinga ir jums, e, jūsų komitetui. Ačiū. Ir žinoma, ataskaita apie patikos fondus mums buvo labai svarbi. Mes pasirėmėme ją E, diskutuodami su komisija apie administracinės išlaidas. Pone Šmits. Ačiū. Norėčiau pateikti dar vieną klausimą. Kalbėjote apie Kalbėjote apie tai, kad reikia pasirūpinti, jog mm, pinigai nueitų ten, kur jie turi nueiti, bet žinoma, ne visada pavyksta tai padaryti. Na, komisija, kalbėdama apie biudžeto paramą, biudžetinę paramą, labai tvirtai gynė savo pozicijas. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs tai vertinate ir kokie yra jūsų santykiai su komisija, nes mm, na, komisija tam tikrų jūsų rekomendacijų laikosi, kai kurių ne. Mes matome, kad komisija dažnai būna linkusi tikrinti tas vietas, kur viskas vyksta sklandžiai ir netaip jau nori gilintis į tai, kas veikia blogai. Na, aš grįšiu prie patikos fondų klausimų. Mes komisijai patikėme rekomendaciją uh, pasiremti mūsų patirtimi e, su Bekų patikos fondu. E, taip pat sakėme, kad yra kelios problemos, kurias reikėtų spręsti busimuose patikos fonduose, jeigu bus ir toliau naudojamas iš šią finansavimo priemonę. O dėl jūsų klausimo, kuriuose šalise reikėtų lankytis, kur viskas gerai ar kur kažkas e, veikia netinkamai. Na, pasakysiu, kad mes dirbdami audito darbą visada atliekame rizikos vertinimą. Ir atliekame įvairius auditus tokius, kuriuos žinom, kurie, kaip žinome, duos gerų rezultatų ir atliekame tokius auditus tokiuose srityse, kur e, yra ką tobulinti ir atitinkamai rengiame rekomendacijas. O tas, e, ta mūsų ataskaita apie patikos fondą ir rekomendacijos buvo tai, ko prašė parlamentas. Mes ir toliau nagrinėsime naujas iniciatyvas ir svarstysime, kaip pasinaudoti savo patirtimi ir kaip e, dirbti su komisija. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Ja, danke. Damit sind wir am Ende der Anhörung. Herzlichen Dank fürs Kommen und wir freuen uns aufs. Na. Dėkuoju. Dėkuoju, kad e, lankėtės mūsų klausimuose. Dabar Kitas klausimas. Portugalijos kandidatas. Mes e, norėtume paprašyti pono Figereido eiti į salę. Paskui dar e, bus ponios Ivanovos klausimai. O paskui uždaras posėdis, kuriame balsuosime dėl šių kandidatūrų. welcome to the committee. Po jūs sveikiname jūs mūsų kontkomiteto posėdėje ir jums iš karto suteikiu žodį. Prašom. Kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofono. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad suteikite man žodį. Savo pasisakymą pradėsiu prancūziškai, o paskui perėsiu į anglų kalbą. Pone pirmininkė, ponės ir ponai komiteto nariai, ponė pranešėjau, man didelė garbė ir atsakomybė dalyvauti vėl klausimuose į audito rūmų nario e, postą. Aš esu paskirtas savo valstybės institucijų Prieš metus aš e, dalyvavau tokiuose klausimuose, siekdamas gauti jūsų teigiamą nuomonę, kad e, galėčiau e, dirbti vietoj savo kolegos Portugalo, kuris iki tol dirba audito rūmose. Pabandysiu dabar keletą žodžių pasakyti apie savo veiklą. Jūs skaitėte mano gyvenimo aprašymą tad e, žinote, ką aš esu dirbęs. Jeigu jūs norėtumėte pateikti papildomų klausimų, tai esu pasirengęs atsakyti juos. Kalbant apie dabartį ir ateitį. Ponios ir ponai parlamento nariai, turiu pasakyti, jog aš puikiai suprantu, jog audito rūmai dirba e, užtikrindami mūsų piliečių pasitikėjimą Europos institucijomis E, siekiame užtikrinti, kad mūsų piliečiai pasitikėtų audito rūmų e, atliekamų tikrinimų ir todėl aš skiriu labai didelę svarbą patikinimo pareiškimams dėl e, įvairių sandorių teisėtumo ir apskaitos e, teisėtumo atsižvelgiant į pastaruoju metu vykstančius pokyčius mūsų darbo srityje, mes turime ir toliau siekti, kad tarptautiniai audito standartai būtų įtvirtinami. Mes remiamės taip pat kitų auditorių atliekamų darbų, pasitikime jų rezultatais ir užtikriname, kad ES tikrinimo, lėšų panaudojimo tikrinimo poreikis e, būtų tenkinamas. Labai didelę svarbą teikiame įstatymo viršenybės principui ir dėsime daug pastangų per ateinančius metus, kad e, rezultatais besirimintis, veiklos rezultatais besirimintis auditas e, būtų vykdomas. Aš manau, kad mes turime e, siekti tolesnės pažangos E, įgyvendindami strateginius auditorumų dokumentus ir strateginės rekomendacijas. Mes dėsime labai daug pastangų tą linkme, tačiau aš puikiai suprantu, jog e, aš e, dabar, kad jog dabar mano pagrindinė veikla yra susijusi su ta kolegija, kuri audituoja išlaidas gamtos e, išteklių panaudojimo srityje. Aišku, audito rūmai taip pat turi pasirenkti naujos daugiametės finansinės programos e, vertinimui ir vykdymui, bei e, čia turėsime atsižvelgti į pagrindinės ES politikas, būtent BŽUP, kadangi jinai įgyja ypatingą svarbą šiame kontekste. Žinoma, mes turime atsižvelgti į naujas ES politikas ir naujus poreikius. Ir galbūt šiame kontekste mes iš karto galvojame visų pirma e, apie gynybą, saugumą ir migraciją. Vis dėlto mes turime nepamiršti ir naujų iššūkių gamtos išteklių srityje, aplinkosaugos, klimato kaitos ir maisto grandinės klausimų. ES susiduria dabar su labai svarbiais iššūkiais. Aš prieš metus sakiau jūsų komitete, jog e, mūsų piliečiai ir ES gali atremti tos iššūkius tik tai, jeigu bus e, e, vieninga. Ir aš manau, kad mes turime eiti šituo keliu. Esu įsitikinęs, jog tos vertybės, kuriamis remiamasi audito rūmai, tai yra nepriklausomumas, kolegialumas, nešališkumas, sažiningumas, yra tos vertybės, kuriamis ir toliau bus skrupulingai remiamasi. Aš esu įsitikinęs, kad audito rūmai ir toliau turi plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Manau, kad kontkomitetas yra pagrindinis mūsų e, partneris šiame kontekste, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, ponas e, pranešėjau, tikiuosi, kad e, aš apžvelgiau pagrindinius aspektus, kurie susiję su mano darbu audito rūmose, esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, jeigu jūs jų turėtumėte. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjai. Uh, uh... Dėkoju. Pone Figuraitė, turiu du klausimus susijusiu su jūsų kaip auditoriaus veikla. Jūs auditavote daugiausia bendrosios žemės ūkio politikos srity. Kai jūs vertindavote, kaip bendrosios žemės ūkio politikos subsidijos kai kuriais aspektais e, nesuveikė kaip reikėjo arba davė priešingus rezultatus, jūs teikėte rekomendaciją, sakėte, kad kartais jos sukelia neligybę tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių. Ar manote taip pat, kad būtų naudinga, jog audito rūmai pateiktų auditą dėl, ir, ir dėl pesticidų ir trašų. Dėl to klausimo Europos parlamentas netrukus turės balsuoti. Ar manote, kad gauti audito, audito rezultatus iki tol būtų naudinga? Tiek mano klausimų. Ačiū. Ačiū, ponė Tarant, už jūsų klausimus. Atsakydamas jūsų du klausimus, jie būtos klausimus, galėčiau pasakyti štai kaip, galima juos suskirstyti į dvi tokias dalis. Pirmiausia, ar subsidijos skirtos pagal bendrą žemės ūkio politiką suveikė teisingai. Tai yra pirmas klausimas. Jūs antras dalykas, jūs kėlėte klausimą dėl kapitalo dalykų. Dėl lygybės Europos. Ir taip pat užsiminėte aplinkos apsaugą. Taigi pirmas klausimas pasakyčiau, kad visi finansiniai mechanizmai naudojami pagal bendrą žemės ūkio politiką. Ir čia pirmiausia galvoju apie 2015 metais įgyvendintas reformas. Buvo pastelgtos naujos pagalbos schemos ūkininkams. Tai buvo svarbiausios pagalbos schemos žvelgdamas tos duomenys, kuriuos turiu, galiu pasakyti, kad e, sunkumų būta iš pradžių, tačiau finansavimo mechanizmai ES apskritai veikia gerai. Be abejo, iškyla tam tikrų problemų atskirose valstybėse narėse, bet e, pagal dabar turimus duomenis mes manome, kad tos problemos bus įveiktos. Tiek atsakydamas į jūsų pirmą klausimą galėčiau atsakyti. Be abejo, iššūkis daugeliu valstybių narių buvo labai rimtas įdėkti tuos naujus reformų mechanizmus patvirtintus 2015-aisiais. Bet apskritai aš pasakyčiau, kad viskas veikia gerai. Kartais pastebimos, pastebimos problem, problemos ar nedėlis sunkumai, bet viskas veikia. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl pranešimo ataskaitos pabaigoje, ten, kur kalbama apie gamtos išteklius, mes pripažįstame ir matėme, kad klaidų skaičius yra mažesnis. Tai atitinka mano bendrą vertinimą. Antras klausimas. aplinkosauga ir lygybė tarp šalių. Mes manome, kad gyvendinant reformas 2015 metų teisės aktų kuriejai norėjo išsiaiškinti koks geriausias yra mechanizmas gamtos apsaugai ES struktūrose. Mes matėme, kad egzistuoja reglamentai tą temą, tačiau mums atrodė, kad nepaisant gerų ketinimų, tie mechanizmai nepadėjo pasiekti ūkininkų elgesio pasikeitimo. Ketinimai geri, bet nebuvo pakankamai mechanizmų, kurie padėtų pasiekti konkrečių rezultatų aplinkos apsaugos rytyje. Na ir atrodo, kad ateityje gali iškilti tokių, tokio pobūdžio klausimų, kuriuos turi žinoti teisės aktų kuriejai. Na ir atsakydamas jūsų trečią klausimą, galiu pasakyti, kad viena iš priežasčių 2003 metų reformai buvo tų priežasčių buvo 2009 metais, priėmėm vienus sprendimus, 15 kitus. Ir vėlgi mes priėmėm e, sprendimus siekdami lygybės vis, tarp ūkininkų visoje Europoje. Matėme, kad tam tikri žingsniai tą linkme buvo žengti. Tačiau manome, kad šią kryptim reikėtų padirbėti dar daugiau. Ar atsakiau jūsų klausimus? Yes, Na ir mes, aišku, lauksime auditorumo ataskaitos dėl žalinimo priemonių. Kolega Štiakovski, prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju svečiui. Turiu klausimą ir noriu išgirsti jūsų nuomonę. Koks yra didžiausias audito rūmų darbo ir procedūrų trūkumas, silpnoji vieta? Ačiū. You, Dėkuoju, ponė Stechovski, už klausimą. Na, naujam audito rūmų nariui nelengva kalbėti apie trūkumus, nes aš narys esu tik vienerius metus. Na, man lengviau kalbėti apie šios organizacijos stipresias pusės, nes jų yra tikrai daug. Visų pirma, tai yra žmogiškiai ištekliai, darbuotojai, mano nuomonė, yra labai kompetentingi, e, pasišventę savo darbui, profesionalus, labai gera dirbti toje organizacijoje su tokiais darbuotojais. Bet jeigu klausėte manęs apie silpnasias pusės trūkumus, Manau, kad yra vienas sudėtingas klausimas. Tai yra, kaip užtikrinti tikrai veiksmingą, efektyvų e, Europos auditorumų ir nacionalinių auditorumų bendradarbiavimą. Tai yra sunkus, sunkus klausimas, labai jautrus klausimas, nes mes juk čia dirbame su nepriklausomomis institucijomis bet visi turi žinoti, kad mes esame atsakingi už ES išteklių išorės kontrolę. Ir mes kalbame čia ir apie europinius ir nacionalinius išteklius. Ir mes turime rasti tokių bendradarbiavimo ir koordi, veiklos koordinavimo mechanizmų nacionalinių ir Europos lygių, kurie būtų tinkami. Ir jeigu tai padarytume, tai duotų labai gerą rezultatą visai Europos Sąjungai. Nes taip mes sumažintume patikrinimų skaičių ES ir administracinę naštą, kurią minėjau savo įžanginėme pasisakyme. Taigi, manau, pagrindinis klausimas, kaip pasiekti, kad ateityje turėtume galimybę tinkamai bendradarbiauti ir koordinuoti veiklą mm, Europos mm, finansų kontrolės ir valdymo lygių ir nacionalinių lygių. Na, žinoma, mes tikrai džiaugiamės girdėdami, kad jūs giriate auditorumų darbuotojus. Dabar ponas Salafranka. Senor Tavares González de Figueiredo. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Figureido už prisistatymą. Labai susidomėjęs perskaičiau jūsų gyvenimo aprašymą, susipažinau su jūsų patirtimi valstybėse narėse, auditos rytyje. Taip pat mm, peržvelgiau ir ataskaitas, kurias jūs rengėte kaip audito rūmų narys. Kiek suprantu, metu, kalbant apie žemės ūkio politiką, jūs esate auditorumų etikos komiteto narys. Ir aš, žinoma, dabar neklausiu jūsų apie atskirus atvejus, nes jiems galiojo konfidencialumo principas, bet norėčiau paprašyti, kad primintumėte mums, kokiais standartais ir procedūromis turi vadovautis audito rūmų narys savo kadencijos metu ir vėliau baigęs darbą audito rūmose. Gal galėtumėte mums priminti e, tą e, teisinę bazę, kurią vadovaujasi e, audito rūmų nariai. Gal galėtumėte mums pakalbėti apie atitikties sistemą. Dėkoju ponui Salafranka už klausimą. Na, sakėte, kad jūs susipažinote su ataskaitomis, e, už kurių rengimą buvo atsakingas auditorumuose. O atsakymas į jūsų klausimą yra labai paprastas. E, yra narių ir darbuotojų, auditorumų narių ir darbuotojų elgesio kodeksas. Ir e, turiu pasakyti, kad tas tame Elgesio kodekse yra išdėstyti visi pagrindiniai principai, kurių turi būti laikomasi apskritai einant pareigas. Tai yra ir principingumas, nešališkumas, nepriklausomumas, kolegialumas Na, sakyčiau, tai yra pagrindinės vertybės. Ir būna e, tam tikrų atvejų etikos komitete, kurio posėdžiuose aš dalyvauju, nes esu išrinktas į šią, šias pareigas, mes dirbdami E, žiūrime, ar yra laikomasi Elgesio kodekso, bet ir ne tik auditorumo Elgesio kodekso, nes tarptautiniuose teisės aktuose ir dokumentuose yra bendrų taisyklių, yra svarbu, kurios yra svarbios konkrečiose situacijose. Mm, mes taip pat žiūrime, kokią veiklą nori užsiimti auditorumų nariai mm, ne auditorumuose, taip pat žiūrime, kokią naują veiklą jie nori užsiimti išėję iš auditorumų, taip pat nagrinėjame klausimus dėl jų dalyvavimo tam tikrose audito funkcijose, taip pat e, žiūrime jų sąsajas su ankstesnėmis pozicijomis ir atsakymų į visus kylančius klausimus mes ieškome Elgesio kodekse ir daugelį kitų dokumentų, kurios yra patvirtinusi ir Europos taryba, ir Junktinės tautos, ir EBPO, ir net ir kitos institucijos Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, komisija. Komisija taip pat turi taisyklių šią temą. Ir nagrinėdami konkrečius atvejus mes turime uh, E, žinoti, kad egzistuoja visos tos taisyklės ir turime ieškoti geriausio sprendimo kiekvienam atveju. Nežinau, ar aš atsakiau į jūsų pateiktą klausimą, jeigu ne, pabandysiu dar kartą. Ačiū. Dabar ponas Ashworth. E, pone Figureida, aš e, kai kaip auditorius noriu paraginti jūs atlikti savo paties auditą. Jau anksčiau klausėme jūsų, kokios yra auditorumų stipriosios ir silpnosios pusės. O kokiosgi yra pono figureida stipriosios ir silpnosios pusės? The, the main weakness I have. Na, pagrindinė Mano silpnoji pusė ta yra tai, kad aš nieko nežinau ir turiu labai daug ko išmokti. Būtent todėl, na, jeigu galėčiau pasakyti, aš visą širdį atiduodu darbui su kolegomis ir auditorumuose ir darbui su darbuotojais, nes jie turi daug žinių, kurių neturiu aš ir savo paties darbą galiu atlikti tik išklausydamas jų ir mokydamasis iš kolegų ir iš darbuotojų. Toks yra mano įprastas požiūris. Na ir tai yra pagrindinė mano silpnoji pusė. Na, jūs turbūt klausėte manęs, apie mano silpnasias pusės profesionaliame gyvenime. Aš asmeninėme gyvenime turiu daug silpnybių, bet jos galbūt parlamentui nerūpi. Crucial, but... Na, jos taip pat gali būti svarbios. Na, bet ne, čia nėra tokios reikšmingos. O mano stiprios stiprioji pusė, vienintelė stiprioji pusė yra mano karjera. Aš 30 metų dirbau įvairiose viešojo administravimo lygiuose Portugalijoje, dirbau keliose srityse ir vykdomosios valdžios institucijose, teisėkuros, e, teismų institucijose, taip pat E, buvau e, audito vyriausiosios, atsiprašau, Portugalijos e, vyriausiosios audito institucijos narys. Aš taip pat esu dirbęs ir užsienyje, pažiūrėjau, Kinijoje. Esu dirbęs ir tarptautinėse organizacijose kaip ekspertas. Ir kasdien stengiuosi kuo geriau dirbti. Ačiū. Na, jeigu visi taip elgtumėmės, tai, manau, eitume teisingu keliu. Dabar noriu pateikti Jums tą patį klausimą, kurį užduodu visiems. Kaip dažnai Jūs vykstate į Luksemburgą, dirbate auditorumuose, ar turite ten namus ir kokia yra Jūsų nuomonė apie ataskaitas dėl atskirų šalių? Ačiū. Na, į pirmą klausimą e, atsakyti paprasta. Aš turiu namus Liuksemburgė, už 30 minučių kelio pėsčiomis e, nuo auditorumų. Liuksemburgas yra puikus miestas, man labai patinka jame gyventi. Antras klausimas. Na, tai toks senas klausimas ES. Reikia įvardyti šalis ar ne. Aš manau, kad institucijos turi bendrauti skaidriai ir institucijos tarpusavėje ir su piliečiais. Mm, man tikrai nekyla problemų pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip padarėme šį kartą dėl Hannibal pranešimo. Ir jeigu mes tai darome, mes to, tobuliname gerąją praktiką arba įvardyjame, kurioje srityje ir kurioje šalyje nėra geros praktikos. Nes yra ir geros, ir blogos praktikos kiekvienoje šalyje. Aš pats tai mačiau, žiūrėdamas į bendrąją žemės ūkio politiką. Mačiau gerų pavyzdžių visose šalise, tam tikrose sritise, ir mačiau blogų pavyzdžių visose šalise, taip pat tam tikrose sritise. Manau, kad skaidrumas yra gerai. Reikia kalbėti, vadinti dalykus savo vardais ir jei, tik jeigu mes tai darome siekdami konkretaus tikslo. Tai yra e, užtikrinti geresnį finansinį ir bendrą valdymą ES ateityje. Ir nacionaliniu, ir ES lygiu. Jeigu toks yra tikslas, tai mes turime kalbėti apie viską. Ačiū, nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą. Ačiū ir paskutinė kalbėtoja, ponė Ajal. Sí, bueno, la verdad es que señor... Dėkoju. Ponas Salafranka uždavė tą klausimą, kurį ketinau užduoti aš pati dėl dalyvavimo etikos komiteto darbe. Ir Taip pat apie statistiką norėjau paklausti, apie interesų konfliktus. Ar yra tokių aspektų, kurie būtų susiję su reputacija, kuri galėtų turėti įtakos institucijos vardui? E, jūs esate vienas e, iš e, pareigūnų ir paklausti, ar statistinių požiūrių jums teko atlikti daug darbo. Bet tų aspektų, kuriuos jūs nurodėte, ar buvo diskusijų minimi aspektai susijęs su reputacija. Ir antra, norėjau paklausti štai ko. E, mes kalbame apie reglamentus, kurie yra ne tik finansiniai, bet ir, pažiūrėjau, apie žemės ūkio sritį. Ar jūs galėtumėt paminėti 2-3 svarbius dalykus, kurie galėtų padėti plėtoti kaimo vietovės? artimiausiais dešimtmečiais. Iš jūsų patirties, kokią perspektyvą jūs čia matote? Ir be abejo, mes norime užsitikrinti, kad kaimo vietovių plėtra uh, galėtų būti pa, paminėta kaip visiškai neteiknas pavyzdys, netitikęs mūsų lūkesčių jokių. Ga, ką galėtumėt patarti, kad situacija keistusi? Uh, kad būtų e, situacija kitokia, ypač artėjant e, peržiūrai bendrosios žemės ūkio politikos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Ajala Sender, už jūsų klausimus. Kai dėl etikos klausimų, aš manau, kad jūs uždavėte vėlgi du klausimus. Klausėte apie statistiką ir aš įsivaizduoju, kad jūs norėtumėte išgirsti apie etikos komiteto kai kurios paminėtus dalykus. Taip pat buvo užduotas ir bendresnis klausimas apie etiką. Aš esu etikos komiteto narys nuo Liepos mėnesio. Šias pareigas esu ėjęs 2-3 mėnesius. Kai pradėjau dirbti šį darbą. Nesu tikra šimtų procentų, bet e, man atrodo, kad septynios, septynis atvejus, septynias bylas nagrinėjom susijusią su auditorumų nariais, atvejus susijusius su galimais intereso konflikto atvejais tarp jų užimamų pareigų e, teisme ir kitų pareigų, kurie, kurių jie norėtų imtis. Taip pat kalbėjome ir nagrinėjome ir e, galimus interesų konfliktus, su kuriais susiduria buvę e, auditų rūmų nariai, kai jie nori pabaigę darbų turmuose vėl pradėti kažkokią profesinę veiklą plėtoti ir prašo tam leidimo iš audito rūmų. Tai yra tokie pagrindiniai atvejai, su kuriais susidūriau. Bet jūs taip pat klausėte apie reputaciją. Galiu patikinti, kad, pastebime, kad kai pastebim tokių interesų konfliktų ir manome, kad institucijos reputacijai gali kilti pavojus ir netiesiogiai gali nukentėti ir ES įvaizdis, nes mes jau esame viena iš ES institucijų, mes labai atidžiai žiūrime į šios klausimus ir žiūrime, kokia reali žala ar galima žala gali būti padaryta institucijai, jos reputacijai. Ir žiūrime ne tik į dabar e, padarysimą žalą, bet ir į tai, kokį poveikį tai turės ateityje. Ir darome skirtumą, kaip jau sakiau, tikra žala reputacija ar galima žala reputacijai. Turime labai atidžiai uh, žiūrėti tuos skirtumus, nagrinėti visus klausimus. Manau, kad į pirmą klausimą jau būsiu ir atsakęs. Antras klausimas tai yra bežiaupė peržiūra. Norėčiau pasakyti štai ką. Pirma, mes esame viena iš institucijų. Mūsų vaidmuo yra skelbti pareiškimus ataskaitas apie tai, ką mes aptikome kaip tyrimo institucija. Mums taip pat tenka atsakomybė kreiptis į teisėkūros proceso dalyvius, kad jie būtų atidus formuodami būsimasias politikas. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Aš esu auditorius, aš matau faktus ir galiu pateikti tam tikras idėjas. Ir esu tikras, kad jeigu kitą met irgi taip darysim, manau, kad taip ir bus, nes teismo darbų programoje kitų metų tai yra numatyta. Mes pareikinksime informacinį dokumentą apie PŽUP peržiūrą. Būtinai vertinti galima būsimą BŽUP, ar galima jos peržiūrą. Man kol kas dabar šiame etape svarbiausia yra vertinimo kriterijai, o ne konkrečių pasiūlymų teikimas. Tai galėtų būti tokie kriterijai, Ar naujoji politika paremta vertinimais, ar ji paremta įrodymais, ar ji finansiškai pagrįsta, ar ji sąžininga ir padedanti užtikrinti lygybę. Ir čia susijęs savo atsakymą su anksčiau man užduotų klausimu. Ar nauji po, ta politika yra paprasta, suprantama ir skaidri, ar ji tinkamai prižiūrima, ar yra vertinama rizika. Tai yra patys svarbiausi kriterijai. Be abejo, aš galėčiau pasakyti ir daugiau. Pavyzdžiui, esu tikras, kad peržiūrint BŽUP turime turėti omeny, kad, pavyzdžiui, ta politika turi būti orientuota į rinką. Ar yra kokiu nors tarptautinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, su tam tikrų įsipareigojimų saistančių mūsų PPO Turime taip pat, sakoma, padėti ūkininkams, numatytiems paramą. Tai štai. Bet yra galbūt tokių dalykų, į kuriuos teisės aktų leidėjai ateityje turėtų atkreipti didesnį dėmesį. Pavyzdžiui, kalbėjau anksčiau apie santyki tarp aplinkosaugos ir žemės ūkio. Nes jeigu kažkas, nes matome tiksliau, kad šiandien ne viskas čia šiandien labai sklandžiai veikia. Ir mes parengsim savo ataskaitą ir maniau, kad netrukus pateiksim ją parlamentui. Tai štai tiek būtų, kalbant apie tą keletą idėjų. Ir klausimas labai sudėtingas ir aišku, visus aspektus apimti čia nėra įmanoma. Ačiū. Like have... Pranešėjas dėl komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo nori pasisakyti. E, pono Figueiredo E, pamastymai e, išprovokavo ir man minčių. Jūs kalbėjote apie bendrąją žemės ūkio politiką, bet, e, na, turiu pasakyti, kad mažų ūkių dabar mažėja. Kaimo vietovėse atsiranda vis daugiau spekulacijų, o ūkiai stambėja. Taigi, norėčiau paprašyti, kad auditorumai pateiktų savo vertinimą ir uh, atsižvelgtų į tai rengdami ataskaitas. 80 procentų e, išmokų patenk, e, atitenka maždaug 20 procentų ūkininkų. Taigi kyla klausimas, ar mes tikrai įgyventinome bažau patikslą. Na, nemanau. Ačiū, ponė Zala, už šį klausimą. Tai yra esminis klausimas ateityje peržiūrint BŽUP nes jis siejasi ir su pranešėjo klausimu apie e, teisingumą arba lygybę bendrojo žemės ūkio politikoje. Jūsų pateikti skaičiai kalba patys už save. Na, tokie yra skaičiai, man jie yra žinomi. Aš manau, kad bendrojo žemės ūkio politikoje turi būti įvesti tam tikri mechanizmai, kurie padėtų išvengti uh, tokios situacijos ir ją ištaisytų, nes jeigu to nepadarysime, ateitie kils problemų. Ir maži ūkininkai atsid... tikrai yra pavojuje. Ačiū. Ačiū. Baigiame šią dalį. Ačiū Jums. Esame dėkingi už visus pasisakymus. Labai ačiū. Ir dabar paskutiniai klausimai. Ponios Ivanovos klausimai. Welcome.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 Na, mes jau esame šiek tiek pavargę, nes jau buvo keli klausimai. Ačiū. Dabar negaiždama laiko suteikiu Jums žodį. Prašom. Ačiū pirmininkė. E, pirmininkė, pranešėjų, gerbėmieji parlamento nariai. Man didelė garbė šiandien čia dalyvauti kaip Bulgarijos kandidatai antrai kadencijai с встъпителните си думи да благодаря. На, tęsiu savo pasisakymą, noriu padėkoti Bulgarijos vyriausybei už pas, man parodytą pasitikėjimą. Aš Šią nominaciją vertinu kaip signalą man parodyti dar didesnį, didesnį atsakomybę. Taigi, kad galėtumėte įvertinti, ar aš esu tinkama kandidatė antrai kadencijai, naudodamasi progą, norėčiau akcentuoti du svarbius savo darbo auditorumuose e, aspektus. Noriu paminėti tuos auditus, kuriuos, kuriems vadovavau ir savo pastangas kaip E, tinkamai komunikuoti apie rezultatus ir baigdama nurodysiu savo asmeninius tikslus. Aš esu antros kolegijos narė ir e, vadovavau aštuoniems e, veiklos rezultatų auditams. Jie buvo pateikti vasarą, jos pateikiau ir komitetui. Ir aš ypač džiaugiuosi E, keliais auditais, trim ataskaitomis, kurias paskelbėme apie jaunimo iniciatyvą ir jaunimo užimtumo garantijų programą. Manau, kad e, šie mūsų pranešimai padarė realų poveikį politikos formavimui. E, ten kalbama apie valstybės narės, kokiu veiksmu jos turi imtis, kad pagerėtų šios politikos įgyvendinimas. Be to, Prieš tai aš e, buvau atsakinga už metinės ataskaitos šeštąjį skyrių, už tai buvau atsakinga penkerius metus iš eilės ir aktyviai dalyvavau e, vykstant diskusijoms dėl mūsų metinės ataskaitos ateities, e, kai svarstėme, kaip pasiekti, kad ji geriau atitiktų skaitytojų lūkesčius. Bet aš noriu pasakyti, kad geros ataskaitos parengimas yra tik pusė mūsų darbo. Antroji pusė - rasti tinkamą būdą, kaip pristatyti savo išvadas ir kaip kalbėti su suinteresuotaisiais asmenimis. Pradėjusi dirbti auditorumuose, aš visada stengiausi kaip galima geriau komunikuoti, kad padidintume mūsų darbo poveikį. Pavyzdžiui, aš e, inicijavau nemažai aukšto lygio renginių svarbiomis temomis. Norėčiau paminėti konferenciją dėl jaunimo nedarbo e, iššūkių ir sprendimų. Ta konferencija vyko Briuselėje, Europos parlamente gegužės mėnesį dalyvavo daugiau nei 300 žmonių. Toliau konferencija dėl finansinių priemonių vykusi Luksemburgė. Ji vyko praėjusiais metais, joje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių. Toliau kalbant su aukščiausiamis audito institucijomis, E, na, norėčiau akcentuoti mūsų puikius ryšius su Bulgarijos nacionalinė institucija. Mes su jie bendradarbiaujame rengdami atskirus auditus. Taip pat surinkėme nemažai bendrų renginių Sofijoje svarbiamis temomis. Ir galiu patikinti, e, kad tokių renginių bus ir daugiau, ypač Bulgarijos pirmininkavimo Europos ministrų tarybai kontekste mm, vis dėlto e, labai, man labai svarbus ir mano santykiai su konkomiteto nariais. Man visada buvo labai įdomu klausytis jūsų pastabų, nuogastavimų, pasiūlymų. Jūsų indėlis e, mums pateikia naudingų minčių mūsų busimam darbui. Ir manau, kad labai vaisingas būdas keistis idėjomis yra dalyvauti jūsų faktų nustatymo misijose. Man teko garbė dalyvauti tokioje misijoje Italijoje ir Vengrijoje ir esu ypač dėkinga jums e, visiems už e, kvietimą dalyvauti tose misijose. E, ponios ir ponai, na, per penkias minutės nelengva apžvelgti penkerių metų darbą, todėl aš baigdama labai trumpai išdėstysiu savo ketinimus savo galimai antrai kadencijai. Žinoma, aš esu įsipareigojusi laikytis auditorumo vertybių ir e, strategijos iki 2020 metų. Jeigu jūs priimsite teigiamą sprendimą dėl mano kadencijos atnaujinimo, aš stengsiuosi ir toliau didinti savo patirtį, stiprinti savo pasiekimus. Dėl e, Na, aš ir toliau ieškosiu pačių aktualiausių temų auditams ir, žinoma, tuo pačiu metu nuolat stengsiuos e, gerinti mūsų produktų kokybę ir e, parengimo terminus. Pagrindinės trys temos, kurias e, mane domina, yra plačiuosis internetas, skaitmenė darbo tvarkė, trečiųjų šalių piliečiai, migrantai ir e, transporto grūstys miestuose. Aš labai tikiuosi galimybės pristatyti E, dokumentus šiomis temomis artimiausiais metais. Na, e, pamačiusi darbo trūkumus, aš juos ir toliau įvardysiu, bet taip pat stengsiuos pateikti ir e, geros praktikos pavyzdžių ES lėšų valdyme, kuriuos mes nustatome atliktis, atlikdami savo darbą. Ačiū Jums labai už bendradarbiavimą. Dėkojame Jums už Jūsų pasisakymą. Dabar žodis pranešėjai. Dėkuoju. Aš e, anksčiau jau e, esu sustikęs su jumis e, mūsų komiteto delegacijos susitikime Budapešte ir Tai taip pat buvo jūsų bendradarbiavimo su mūsų komitetu pavyzdys. Man visuomet darė įspūdį Bulgarija, nes Bulgarijoje daug moterų kandidačių į komisijos, Europos komisijos narių postus ir kitus postus. Aš galiu taip pat paprognozuoti kai ką, nes dabar Estijos kandidatė, pavyzdžiui, žada būti moteris į auditorumus, kai, o kai jūs tapsit Bulgarijos prezidente vieną dieną, tai galbūt uh, irgi atvyksite pas mus. Aš turiu ir kai kurių sunkių klausimų jums. Jūs gyvenate Luksemburgė. Ar jūs e, esate galvoję apie Europos institucijų auditą? Ir uh, Pavyzdžiui, tikrinant, ar ta ar kita agentūra turėtų būti tai ar valstybėje narėje, ar institucijos dirba gerai, ar tinkamai gyvendinamos e, sutartys ir, ir, ir panašiai. Ar audito rūmai yra tokia vieta, tokie rūmai, kur būtų galima pradėti galvoti apie racionalią Europos reformą. Dėkoju už jūsų malonius žodžius ir už jūsų klausimus. Aišku, mes e, remiamės savo metinės e, programos srityje labai skaidrę tvarką ir procedūromis. Mes e, įsiklausome labai atidžiai į jūsų komentarus ir jūsų pasiūlymus ir paskui, kuomet uh, mes e, žengėme kitus e, žingsnius ir kuomet kolegija nusprendžia, kokios temas turi būti įtrauktos į mūsų metinę programą. Aišku, tuomet mes kalbame ir apie institucijas, ir apie agentūras. E, mes aptarėme visas ES agentūras. Tai vyksta ir mano, tas darbas vyksta ir mano kolegijoje. Ir Aišku, paskui mes pateikėme savo nuomonę rūmams ir kitoms institucijoms, nu, nusiusdami be kitako ir signalą šitais klausimais Europos parlamentui, kuris domisi šiais aspektais. Pana Štechovski. Dėkuoju, ponė pirmininkė. gerbame auditų e, rūmo narę. Jūs e, esate žinoma kaip audito rūmų žvaigždė, visuomet e, buvote labai energinga. Tuo tarpu e, dabar atrodote truputį nusigandus, tarsi mes jūs egzaminuojame kaip per egzaminą ir atrodote e, truputį sunerimus. Galbūt e, kai kas iš mūsų pateikia jums sunkių ir nelabai malonių klausimų. Jūs e, penkerius metus e, dirbote auditorumuose. Jūsų pirmtakas, kuris taip pat dalyvavo klausimuose, gavo klausimą dėl silpnųjų savo pusių. Jisai buvo pradirbęs tik tai vienerius metus. Tuo tarpu jūs jau dirbote penkerius metus. Kokia jūsų nuomonė, e, kokios yra silpnosios pusės Europos audito rūmų ir kaip būtų įmanoma pagerinti padėtį, kaip kokiuose srityse e, auditorumai turėtų dėti daugiausiai pastangų ir parodykite daugiau entuzijazmą atsakydama į tas klausimus. Dėkuoju Jums už klausimus. Taip, aš truputį E, gal susinervinus, susijaudinus, nes jaučiuosi kaip per egzaminą. Bet galbūt kita vertus tas stresas ir yra geras dalykas, nes tai verčia mane labai atidžiai įsiklausyti jūsų komentarus ir klausimus. Tie klausimai susiję su esminiais mūsų bendradarbiavimo aspektais. Mes turime įsiklausyti į, vieną, į, į tai, ką vieni kitiems sakome. Dėl silpnųjų pusių Aš asmeniškai manau, kad visuomet yra įmanoma e, tobulinti darbą, nepriklausomai nuo to, kiek esi dirbęs, ar penkis, šešis, ar daugiau metų e, auditorumuose. Tai visuomet yra įmanoma. Ir aš visiškai pritariu tam, kas yra pasakyta 18-20 metų strategijoje, kur kalba apie auditorumų užduotis ir tikslus. Tačiau, aišku, mes galime dar labiau tobulinti savo vidaus procedūras, metinės ataskaitas, galbūt galėtume labiau įtvirtinti veiklos rezultatų e, aspektus. Ir aš visiškai pritariu e, šitiems dalykams. Ir aišku, jeigu mes turėsime laiko iki metų pabaigos, tai e, su jūsų komitetu detaliau aptarsime biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir kalbėsime apie tai, kaip e, įgyvendinti metinę ataskaitą, čia mes jas, čia dabar mes atsižvelgėme į visus naujus pokyčius naujam programavimo laikotarpiui, aš manau, kad visuomet yra įmanoma daryti tolesnę pažangą. Ir aš visuomet dėsiu pastangas, kad tai būtų. Dėkuoju, ponas Ali. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Ivanova, norėčiau pasveikinti Jūs su jūsų kandidatūros iškelimu antrai kadenciniai. Aš Norėčiau paklausti dėl lyčių lygybės audito rūmose. Jūs e, savo pasisakymę minėjote taip pat, beje, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Jūs e, sakėte, jog Jūs penkerius metus dirbote e, minėtoje kolegijoje ir Jūs taip pat rengėte ataskaitas apie socialinę ir teritorinę sanglaudą. Dabartiniu programavimo laikotarpiu, kalbant apie valstybių narių sanglaudos politikos įgyvendinimą, yra vėluojama. Tačiau kokią įtaką tai turės klaidų skaičiui? jūsų nuomonė? Ir kitas klausimas yra dėl jaunimo užimtumo. Europos Sąjungoje 16 metais e, nedarbo lygis tarp jaunimo buvo apie 18 procentų. Tai norėčiau jūsų nuomonės apie e, audito programų šiame sektoriuje kokybę. Dėkuoju. Jūsų klausimai yra iš tikrųjų labai e, svarbus. Pirmasis klausimas yra susijęs su klaidų lygiu ir su e, lėšų panaudojimu. Klaidų lygis, aišku, yra labai svarbus aspektas ir bėgant metams mes pastebime, kad tendencija yra mažėjimo tendencija nuo 11 procentų, 2000-2006 procentais E, tas e, klaidų skaičius sumažėjo iki 2,8 procentų, tačiau aišku, tas 2 e, procentų slengstis yra mums labai svarbus, ypač žemės ūkio sektoriuje. Kokios priežastis, dėl kurių yra tų klaidų, nes mes matome čia tam tikrą sistemą, matome, kad reikalavimo neatitinkančios sąnaudos, e, paramos e, gavėjai netitinkantis kriterijų, viešieji pirkimai, būtent ten daugiausiai yra e, klaidų padaroma. O kaip mes, e, kokią, kokią įtaką tai mm, turės mums ir kaip tai bus susiję su lėšų pasisavinimu, tai iš anksto, aišku, labai sunku yra prognozuoti šitos dalykus ir prognozuoti, koks klaidų lygis bus ateinančiais metais. Bet lėšų e, panaudojimas taip pat yra labai svarbus aspektas. Pas, paskutinėme e, paskutinėje metinėje ataskaitoje ir prieš tai buvusioje metinėje ataskaitoje Mes e, matome, kad yra vėluojama skiriant nacionalinės e, e, valdymo institucijas. Mes konstatavome, tais metais tik tai 27 procentai buvo paskirta, tai mes dabar skiriame pakankamai pastangų ir išteklių dėl e, ataskaitos lėšų pasisavinimo. Antrojoje kolegijoje aš kol kas negaliu tiksliai pasakyti, bet manau, kad e, e, pirmoje kitų metų pusėje jau bus paskelbta ta ataskaita ir tuomet mes galėsime konkrečiau kalbėti apie lėšų panaudojimą, kalbant apie jaunimo užimtumą. Šita tema man yra labai aktuali. Mes skiriame iš viso tris ataskaitas šitai temai, pradant su ankstyvo laiko tarp vertinimu, taip pat su jaunimo garantijų e, api, apibrėžimu ir valstybių narių parama. Mes čia esame identifikavę tris pagrindinius rizikos faktorius susijusius su įgyvendinimu. Tai yra e, finansavimo atitikimas virš 12. 12 e, milijonų tam yra e, skirta, toliau yra, mes žinome, kad iki 50 milijardų per metus bus poreikis ir taip pat turime užtikrinti stebėsenos tinkamą kokybę bei ataskaitų kokybę. Ir aišku, turint omenyje, kad turime mažai laiko, aš labai trumpai apibendrinsiu. Aišku, mes dabar jau galime pasakyti, kad pažanga yra daroma tose valstybėse, kuriuose lankėmės, mes konstatavome pažangą, tačiau dar daug ką lieka padaryti. Ir KONT ir EMPL e, komitetų e, e, pranešimai taip pat rodo, jog mes turime būti atsargus, nes jeigu įgyvendinant šitas iniciatyvas e, konstatuosime, jog e, žmonės konstatuos, jog nusivylę, tai nebus geras poveikis ES. Klausti nori dar šeši kolegos. Tad e, dar reikia palikti atsakymui laiko. Minutė klausimų, dvi minutės atsakymui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėl jaunimo garantijos schemų noriu paklausti, arba jaunimo užimtumo iniciatyvos. Mes dirbome glaudžiai prie šitų klausimų kartu. Aš turiu labiau bendro pavučio klausimą. Kolegos klausė. Dėl to e, klaidų lygio sumažėjimo, aišku, tai yra pozityvus dalykas. Ir ar galėtumėt paaiškinti, kodėl jūs manote, kad tendencijos yra pozityvesnės, ar pasikeitė auditorumų požiūris, Ar įvyko dar kažkas, gal galėtumėt pakomentuoti šiek tiek? Labai trumpai. Taip, yra ta mežėjimo tendencija, bet norėčiau pasakyti, kad, tai, kad klaidų kiekis siekia daugiau nei 2 procentus. Ir šiaip ne, net jeigu tai būtų 4 kablelis, nuo 4,8 procentų sumažėjo iki 2, bet klaidų tai yra 2 procentai. Man atrodo, mūsų pirmininkas e, labai aiškiai išdėstė mūsų poziciją šiuo klausimu, mes apie tai kalbėjome metinėje ataskaitoje. Šiemet mes matome, kad pusė mokėjimų yra skirta žemės ūkiai ir ten klaidų kiekis mažesnis nei 2 procentai. Ir taip pat galiu labiau galbūt apie saklaudos rytį labiau pasisakyti. Čia matome, kad viešojų pirkimo ar valstybės pagalbos srityje e, irgi klaidų kiekis keičiasi, bet mes paskelbsim apie tai dar ataskaitą, mes pateikim rekomendacijas, pastebime taip pat pagerėjimą valstybėse narėse, e, kai patikrinimus atlieka valstybių narių audito kompetentingos struktūros. Tai štai, visa tai įrodo, kodėl mes priėm būtent prie tokios išvados, kaip mes ir minėjome. Frau Kollegin Labajova. Kolegit Labajova, prašau. Dėkoju. Pone Ivanova. Nesirūpinkite dėl to, ką sakė Tomas Dehovskis, jis tik pavydė, kad bulgarų kolegų tiek daug toje salėje ir mes dabar turėtume kovoti už Čekų Respublikos teisės. Na, Mes irgi gauname savo komiteto posėdžiuose tam tikrą dozę adrenalinų kaip jūs dabar. Džiaugiuosi dėl trijų dalykų. Jūs e, dirbate aktyviai prie jaunimo problemų sprendimų, prie pagalbos jiems schemų, jums e, lieka už tai tik padėkoti, kitas dalykas jūs puikiai vykdote komunikavimo kampaniją, rodydama, kad išaugo auditorumų darbas, kad jis yra naudingas piliečiams, tai yra irgi labai svarbu, mes kartu sutarėme Taip pat dėl pasiektų rezultatų rodiklių vertinimo. Mes taip pat galime jų dėka įvertinti, kiek efektyvūs tie projektai yra iš karto. Tai padeda įvertinti projektų būsimą pridėtinę vertę. Galbūt galėtumėte apie tuos rodiklius labiau papasakoti. Kai kurie rezultatai, galimi rezultatai nepasimato iš karto, tad kaip vertinant rezultatus ir pasirengant rodiklius nesuklysti. Ačiū. Atsakymas, ačiū ponė Labajeva, jūsų klausimas tikrai labai svarbus. Vyksta diskusija dėl supaprastinimo ir aš manau, kad yra dar svarbiau būtent dėl to kalbėti apie tai, koks yra vaidumuo tų rodiklių. Aš manau, kad turime likti irgi atsargus ir nepersistengti. Mes turime labai puikią specialiją ataskaitą, kuri paskelbta. E, tai yra partnerystės susitarimas. Mes ten detaliai komentuojame situaciją susijusią su partnerystės susitarimais ir manau, kad tų rezultatų rodiklių vaidmuo ir jie dėl to ir buvo numatyti svarbus dėl to, kad valstybės narės bando praktikuoti tokią rezultato siekimo kultūrą. Mes dabar turime tiek regioninių, tiek programinių lygmenių įvairių rodiklių ir tampa kartais sudėtinga suprasti, ką mes matuosime, ką mes vertinsime ir kokia visa tai turi prasme. Reikėtų atlikti galbūt harmonizaciją visų tų rodiklių. Šioje ataskaitoje mes rekomenduojame uh, iš tikrųjų elgtis atsargiau, renkantis rodiklius, o kai kurių iš jų galbūt net nebereikia naudoti, kai kurie nebėra reikalingi. Reikia skleisti į gerąją praktiką ir komisija teisėkūros siūlymus paskelbė, sakyčiau, visai laiku, todėl mums pavyksta išvengti komplikacijų ateityje rodikliai yra reikalingi. Be abejo, bet ne bet kokią kainą. Rodikliais turim naudotis, bet tai turi būti geri rodikliai, kurie padeda pamatuoti tiksliai tai, ką reikia, o ne bet ką. Salafranka. Kolega Salafranka, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, mes labai atidžiai peržiūrėjome jūsų turimą, jūsų pateiktą gyvenimo prašymą, parengtas ataskaitas Jūs esate dirbusi vadovavimą darbą, turiu konkretų klausimą susijusiu ateitim. Mes štai dabar galvojame visi ir diskutuojame apie ES ateitį. Tai, tai yra svarbu visoms ES institucijoms, taip pat ir auditorumams savo pranešime būčiau norės matyti, kaip Europos audito rūmai vertina būsimus šešis metus, kaip juos mato. Suprantu, kad sunku tokį atsakymą štai dabar taip suformuluoti, bet gal galėtumėt šiek tiek apibrėžti savo viziją kaip vystėsis auditorumai, žvelgiant į naujoves Europos Sąjungoje, nebūtinai finansiškai, bet tai bus ir iššūkių, ko gero, ir grėsmių kažkokių, kaip manoma, jas įveikti. Ačiū, ponė Salafranka. Savo įvadinėme žodį aš šiek tiek e, užsiminiau apie tai, bet e, kad sutilčiau penkių minučių pasisakymo laiką, tiesiog e, palikau nuo šaly tą aspektą, plačiau nevyščiau jo. Mes be abejo, aš be abejo galiu jūs informuoti apie tai, ką aš veikiu auditorumuose. Aš pritariu auditorumų strategijai ir keliamoms iniciatyvoms. Ir tos iniciatyvos e, ir planai yra išdėstyti mūsų tinklalapyje. Ponas Zehovs irgi apie tai klausė savo klausimą. Aš manau, kad aš atsakiau į tai jau. Nenorėčiau kartoti visko, jeigu norėtumėte, galiu tai padaryti, bet aš manau, kad labai svarbu yra mūsų vidaus procesus e, tvarkyti, kad uh, galėtume susikaupti, susitelkti labiau prie rezultato siekimo. Apie tai kalbėjo ponė Labajova. Be abejo, rezultatai svarbu, bet nebūtinai reikia daugiau pažangos ataskaitų, reikia tiesiog geresnių ataskaitų. Mes pateiksime rekomendacijas jums, tokias, kurios būtų prasmingos, kurios galiausiai galėtų atnešti konkrečią naudą. Ačiū. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Dabar ponia Ajala Sender. Ačiū, pirmininkė. Sveika atvykusi, ponia Ivanova. Turiu dvi pastabas. Viena iš jų yra susijusi su klausimu, už kurį esate atsakinga, tai yra sanglauda ir metinė ataskaita. Ir šiame kontekste norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kaip jūs vertinate tą valstybių įvardyjimo ir sugėdyjimo procesą? Gal keliais žodžiais galėtume pasakyti, kodėl mm, šios kadencijos metu sumažėjo struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo rodiklis. Antras mano klausimas yra susijęs su skaitmenė darbo tvarkė. Žinau, kad jūs šis rytis domina ar nemanote, kad gali atsirasti interesų konfliktas, turint galvoje, kad jūs e, dirbate su kolege iš komisijos, ponia Gabriel? Ačiū. Ačiū, ponia Jala, labai atidžiai jūsų klausiausi ir rimtai vertinu jūsų pastabas. Dėl sanglaudos ir šalių įvardyjimo ir sugėdėjimo. Na, apie šį dalyką mes diskutuojame daugybę metų. Aš prisimenu, kad tai buvo aptariama ir šiame komitete, kai aš buvau narė. Na, kyla klausimas, ar reikia daugiau geografinių įžvalgų ar ne. Na, visada turėti daugiau objektyvios informacijos yra gerai. Gerai, jeigu ji teikiama skaidriausių įmanomų būdų. Mm, kitais metais, na, aš jau truputį užbėgu už akių kitų metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo diskusijoms, galvoju, kad galbūt kitais metais galėsime pateikti daugiau geografinių išvalgų apie valstybės narės, nors aš nieko negaliu tvirtai pažadėti. Galėsime pateikti daugiau informacijos apie valstybių narių rezultatus ir taip pat e, teisėtumą ir teisingumą. Tai nulems pokyčiai, kurie įvyko sistemoje, kurie įvyko komisijos patikrinimų ir kontrolės sistemoje. Jūs žinote, kad e, Jau šiuo laikotarpiu turėsime metinius patikinimo paketus, e, bus vykdomas metinis sąskaitų uždarimas ir komisija tam pritars tik jeigu mm, klaidų lygis bus mažiau nei 2 procentai, taip pat esame numatę ir 10 procentų mokėjimų sulaikymą, taip pat atsižvelgsime ir į grinasias korekcijas. Ir visa tai kartu turėtų padėti mums išbandyti e, naujos sistemos veikimą, jeigu sistema pasiteisins. Tai turbūt bus e, na, vienas didžiausių to bandomojo požiūrio privalumų, tai yra mes galėsime pateikti daugiau geografinės informacijos. Žinoma, mes tą geografinę informaciją galime teikti ir savo specialiuose ataskaitose. Žinoma, mes juose neapžvelgėme visų 28 valstybių narių, paprastai pasirenkame penkias ar šešias e, valstybės narės. Manau, kad e, jaunimo garantijų ataskaitoje mes e, pasirinkome septynias valstybės narės. Darome tai, ką galime ir tai darysim ir toliau. O dėl skaitmeninės darbų tvarkės, na, aš nepagalvoju apie galimą interesų konfliktą. Ta audita aš pradėjau seniai ir tuo metu ne, neturėjome komisarės ir nežinojau, kas bus e, komisarė. Tas auditas. E, prasidėjo prieš daugybę mėnesių. Dabar mes rengiame pirmąją, pirmąją ataskaitos projektą ir tiek ir te galiu pasakyti, darbą auditoriai atlieka skaidriai, audito rūmai paskiria pranešėją ir kolegiją ir audito atitinkamas skyrius patikėjo man šią užduotį. Na, galbūt e, galime rasti ir kitų pavyzdžių, kai sutapo e, pranešimą rengiančio nario ir komisijos nario šalis, kilmės šalis ir tautybė. Bet ačiū Jums už šį klausimą. Na, aš pati užsirašiau į kalbėtojų sąrašą ir pateikiu klausimą, kurį pateikiau visiems kandidatams. Noriu jūsų paklausti, ar turite būtą Luksemburgė, ar apsistojate viešbutyje, kiek laiko praleidžiate auditorumuose. Ir dar noriu jūsų paklausti apie šalims skirtas ataskaitas. Apie tai nuolat kalbama plenariniuose posėdžiuose. Na, mes čia kalbame ne apie šalių įvardyjimą ar sugėdyjimą. Labiau galvojame apie tai, kad po įvairius dokumentus išsibarščiusi informacija galėtų būti sudėta į vieną ataskaitą. Tai galėtų būti auditorumų informacija ir nacionalinių institucijų e, pateikta informacija susijusi su e, biudžeto peržiūra. Pavyzdžiui, e, Vengrijos atveju tokia informacija buvo labai naudinga, mums buvo daug lengviau susidaryti bendrą vaizdą apie situaciją, ypač, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje, kurioje jūs taip pat dirbate. Taigi gal galėtumėte apie tai pakalbėti ir galėtumėte propaguoti šį požiūrį auditorumuose. Ačiū pirmininkė, ne, neturiu būto Luksemburgė, aš gyvenu Vokietijoje, prie Luksemburgo ir Vokietijos sienos. Kasdien vykstu į darbą, mano sunus lanko Europinę mokyklą kuri yra vos už kvartalo nuo auditorumų. Taigi aš nuolat esu Luksemburgė. Taip galiu atsakyti jūsų pirmą klausimą. O antras klausimas - šalims skirtos ataskaitos. Aš puikiai prisimenu jūsų prašymą, aš jį jau perdaviau mūsų kolegijai per mūsų plenarinį posėdį. Dar kartą noriu labai padėkoti už galimybę dalyvauti toje misijoje, nes ir man tai buvo labai naudinga. Mes e, lankėmės EN, buvo labai, nes dėl to buvo pateiktas, pateikta speciali ataskaita, mes turėjome galimybę pasižiūrėti, kaip ją buvo reaguojama. Ir aš tikrai nekantriai laukiu ir jūsų faktų nustatymo misijos ataskaitos, nes manau, kad ji padės mums plėtoti savo mintis, o toliau kaip atrodys mūsų užduotis susijusi su Vengrija, negaliu kol kas pasakyti, auditorumai turi priimti sprendimą, bet aš tikrai jūs informuosiu, ką nusprendė rūmai, kokią formą tai bus daroma ir tikrai palaikysiu su jumis ryšį. Ir dabar paskutinis kolega ponas Novakov. Ačiū. Aš visada galvojau, kad kai kas nors kandidatuoja į antrą kadenciją, neturi labai plačiai prisistatyti ar vykdyti kampanijos, nes darb, to asmens darbai turi kalbėti patys už save. Taigi noriu dabar paklausti, kokia jūsų ataskaita ar iniciatyva Jūsų nuomonė yra pati vertingiausia ir svariausia. Ir antras klausimas. Kaip ketinate reklamuoti auditorumų veiklą įvairiose valstybėse narėse, nes e, auditorumų vaidmuo įvairiose valstybėse narėse nėra pakankamai vertinamas ir e, piliečiai nelabai žino, kaip auditorumai gina jų interesus. Ačiū ponui Novakov už klausimus. Na, koks, jeigu teisingai supratau, klausėte, koks yra mano didžiausias pasiekimas. Aš jau minėjau jaunimo garantiją, taip pat galiu paminėti ir finansų priemonės ir kitas e, ataskaitas. O kalbėdama apie jaunimo garantiją, noriu akcentuoti šios iniciatyvos poveikį, nes tas poveikis tikrai buvo juntamas. E, pateiksiu du pavyzdžius. Visų pirma, e, kokybiško pasiūlymo apibrieštis. Kai buvo pradėta ši programa, nebuvo pakankamai tiksliai apibriešta, koks turi būti kokybiškas pasiūlymas. Kai paskelbėme ataskaitą, komisija labai greitai po to mm, paskelbė išsamesnės gairias valstybėms narėms e, Ten buvo pateikta daugiau pasiūlymų, komentarų. Na, ne įstatymiškai apibriežti, kas yra kokybiškas pasiūlymas, bet tiesiog e, buvo minimi tie elementai, kurie turėtų būti priskiriami e, kokybiškiams pasiūlymams, kad nebūtų taip, jog jaunimas gautų pasiūlymą porai savaičių, o po to tiesiog vėl atsidurtų, liktų be darbo. Uh, Be to, mes taip pat mm, tuo metu suvokėme, kad tarybos rekomendacijose nebuvo numatytos ataskaitos parlamentui. Mes apie tai užsiminėme savo ataskaitoje ir komisija savo atsakymuose įsipareigojo mm, oficialiai bendrauti su Europos parlamentu šio klausimu, pateikti parlamentui ataskaitą ir informaciją, kurią aptarė MKO kontekste. Manau, kad tai yra geras rezultatas, rodantis realų poveikį. Toliau auditorumų vaidmuo valstybėse narėse. Aš manau, kad jau pateikiau keletą pavyzdžių, kaip mes bendradarbiavome su man geriausiai pažįstama valstybė narė. Tas bendradarbiavimas, žinoma, tęsis, ypač pirmininkavimo kontekste. Bet, žinoma, aš neapsiriboju tik tą valstybę, kurią geriausiai pažįstu. Uh, tose šalise, į kurias esu kviečiama, stengiuosi reklamuoti auditorumų produktus. Pavyzdžiui, greitai lankysiuos Lietuvoje, mes e, kaip tik reng... organizuojame renginį dėl auditorumų produktų, jis įvyks kitų metų pradžioje. Dėkoju. Na štai, baigėsi viešoji mūsų posėdžio dalis tie, kurie nėra komiteto patarėjai, pakaitiniai nariai ar tikrieji nariai, juos visus kviečiu palikti salę ir netrukus mes už poros minučių tęsime posėdį. Noriu dar padėkoti e, visiems Europos parlamento nariams, sako kalbėti, noriu padėkoti padėjėjams ir patarėjams už jų teikiamą pagalbą. Ačiū sekretoriatui už puikiai atliktą darbą.